Like Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Sveikinu visus, sveikinuosi su visais, kurie atėjo. Noriu priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas internetu, kaip ir paprastai. Taip pat noriu jūs informuoti, kad ponas Torakis, pirmininkės pavaduotojas, paprašė dešimties minučių, kad pristatytų savo nuomonę apie integruotą jūrų politiką prieš e, pradedant mūsų seminarą, o tik visa diskusija įvyks rytoj. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad šioje salėje yra merai atstovaujantis Graikijos salų, salas, turime apie 20 lankytojų iš Graikijos. Taigi, šiame kontekste ir norime, kad panas Tavarkakis trumpai pakalbėtų. Taigi toks nedidelis mūsų darbo tvarkės pakeitimas, jeigu prieštaraujate, tuomet iš karto pradėsime posėdį, laikysime, kad darbo tvarkės projektas patvirtintas. Kaip paprastai, turime vertimą į 18 kalbų. Taigi, pirmasis darbo tvarkės klausimas aptartas, antras yra mano pranešimai. Labai trumpai norėčiau pasveikinti visų mūsų vardų merus, merų iš Graikijos mažųjų salų delegaciją. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad rengiama delegacija vykti į Mannheimą, Heidelbergą ir Ludvigshafeną Vokietijoje. Tai įvyks 22-25 birželio, tai yra iš principo rytoj iki savaitės pabaigos, tai yra mūsų metinės programos dalis, patvirtinta valdybos. Taigi aštuoni kolegos, iš kurių trys yra iš Vokietijos, vyks šios delegacijos sudėtyje. Delegacijos tikslas, kaip paprastai, yra detaliai pasidomėti e, investicijomis iš struktūrinių fondų taip pat bendrauti su vietiniais veikėjais apie sanglaudos politiką. E, pirmininkas delegacijos yra Janas Olbrichtas. Trečias dalykas. Kaip tikriausiai žinote, šiandien ir rytoj vyks neformalus e, ministro susitikimas Tolede. Šiandien jis skirtas e, būstui, ponia Kari atstovauja parlamento nuomonę, o rytoj Ministrų posėdis bus skirtas miestų plėtrai. Ten vyksta trys mūsų kolegos, ponia Okoniai, ponas Albrichtas ir aš pati. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas yra pono Stavrakakis pasisakymas. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Savo ruoštą aš taip pat norėčiau pasveikinti Graikijos mažųjų salų savivaldybių merus pasveikinti Europos parlamente. Man tikrai nepaprastai malonu pristatyti jums nuomonę dėl integralios jūrų politikos. Čia juk mes kalbame apie e, šitokios politikos perspektyvas. Kolegos, jūrų aplinka yra pagrindinė prielaida Europos vystimaisi. Tai ypač pasakytina apie žuvininkystės sektorių, bet taip pat ir apie susijusias pramonės šakas, pavyzdžiui, transportas, turizmas bei energetika. Todėl mums būtina užtikrinti bendradarbiavimą Europos lygio, taip pat ir savivaldybių lygių šioje srityje. Kai kalba eina apie jūrų aplinką, kyla klausimas, ar vystimas tekstas yra pakankamai suderintas, ypač kai galvojame tai, š, jūrų politikos ir jūrų aplinkos svarbą žmonių gyvenimui. Na ir čia turėtume kalbėti apie žmonių gyvenimo sąlygas jūrų regionuose, taip pat užimtumo padėti, nes e, visi šie aspektai įsilieja ES strategiją 2020. Na, ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog jūrų politikos srityje tarsi pasikeitė politiniai tikslai. Mes vadovavomės prielaidą, kad visi klausimai susiję su jūromis e, susišaukia tarpusavyje. Taigi vis visa jūros politika li, liečiantis klausimai turėtų būti sprendžiami bendrai ir suderintai. Na ir aišku, pasirenkant šį metodą buvo atsižvelgta į subsidarumo principą. Tai yra. Uh, e, svarbus pagrindas formuojant ir gyvendinant jūro aplinkos politiką. Ir čia labai svarbu, kad būtų bendradarbiaujama E, Europos regioninių ir vietos lygių derinant ir taikant bendras priemonės, kurios turėtų būti tarpusavėje suderintas. Tai yra horizontalaus pobūdžio pra, priemonės skirtos, pavyzdžiui, jūrų aplinkos apsaugai, o taip pat ir transporto rušių uh, planavimui ir tarpusavio derinimui. Taigi, sakyčiau, tai yra tam tikra prasme nauja jūrų politikos kryptis. Na ir kyla klausimas, ar pavyks nusi, pasiekti nusibrieštų tikslų. Visiškai aišku, kad reikia suformuoti naują valdymo kultūrą, kuri užtikrintų bendradarbiavimą e, tarp europinio, nacionalinio, regioninio ir vietos ligmens įgyveninant priemonės. Taip pat reikia atsižvelgti ir regioninės politikos principus. Čia pavyzdžiui, atkreipsiu dėmesį į Prancūzijos Bretanės regioną, kuris suformavo tiesiog pavyzdinį integruotą jūrų aplinkos politiką ir atitinkamas programas. Na ir aš manau, kad kai kalbame apie integruotą jūro aplinkos politiką, reikia atsižvelgti į regioninės reikmes, o taip pat į štai šiuos aspektus. Tai yra e, teritorinis solidarumas, taip kaip jis įtvirtintas Lisabonas sutartyje. Juo reikėtų vadovaujantis, formuojant ir gyvendinant integruotą jūrų aplinkos politiką, pavyzdžiui, e, pakrančių transportą, o taip pat reikia užtikrinti, jog būtų e, skirta pakankamai lėšų užtikrinti, kad bus num, bus susijęti tolimiausi e, jūroje esantis regionai ir pakrančio regionai, pavyzdžiui, salos ir pakrančio regionai, tam, kad šie nebūtų atkirsti nuo bendros raidos ir išliktų konkurencingi. Taip pat e, sanglodos politikos šios rytyje ir jie turėtų orientuotis į regioninę sanglodos politiką. Taip pat reikėtų vadovautis į geriausias praktikos pavyzdžius e, pakrančių regionuose ir uh, perimti tą geriausią praktiką. Toliau reikia labai svarbu pasirūpinti, kad būtų rengiamas regioninės vystimosi politikos ir programos, kur, kurias rengiant būtų atsižvelgiama į regiono ypatumus. Taip pat komisija turi būti įgyve, įsteigta nauja tarnyba priemonių įgyvendinimui, pavyzdžiui, ir investicijų atlukimui kartu pasirūpinant, kad bus atsižvelgiama į regioninis ypatumus. Taip pat atsižvelgti ir grėsmės kylančias jūrų regionams, todėl reikia sukurti priemonės skirtas jūrų saugai, jūrų transporto saugai. Mane džiugina jūsų busimas pastabas ir laukiu rydienos diskusijų ir pastabų. Dėkuoju. Ačiū. Šiandien šios, šį darbo tvarkės punktą svarstyti baigiame, pratesime jo svarstymą rytoj. Ir dabar pagal darbo tvarkę trečias punktas, tai yra sanglaudos politikos supaprastinimo svarstymas. Mm vyks mini klausimas. Kaip žinote, e, priimtis sprendimą surenkti šį, šios klausimus sur, priėmėme kovo mėnesį, nes svars, bus svarstomas anglaudos politikos ateitis. Taip pat rengiamas naujas reglamentas. Nusprendėme surenkti šias diskusijas, nes neseniai parlamente buvo e, apsvarstyti komisijos pateikti keli pasiūlymai dėl įvairių politikos ryčių supaprastinimo, atsižvelgiant įvykstančią krizę. Taip pat reiktų apmastyti, ką mes jau nuveikėme teisės aktų supaprastinimo srityje. Reiktų nuspręsti, e, kas yra, kokie sprendimai yra naudingiausi, ką reikėtų apibendrinti. Ir todėl ši diskusija mums yra labai svarbi. Svarbiausia užduotis siekiant politikos supaprastinimo yra susijusi su tuo, kad ši politika iš esmės yra labai sudėtinga. Reikėtų nepamiršti ir to, jog šioje politikos srityje nuolatos buvo siekiama supaprastinimo, tačiau kita vertus šioje politikos srityje nu, nuolat tenka spręsti vis naujas užduotis, iškyla vis nauji iššūkiai ir galbūt tam tikrą prasme spręsti visus klausimus. Sprendžiant visus klausimus šios, šioje politikos rytyje nebuvo užtikrinama reikalinga darbo kokybė. Taip pat mums reikia tikrai e, pragmatiško finansų valdymo. Iš esmės reikia vartotojams klientams palankesnės, draugiškesnės politikos, veiksmingesnės politikos. Tai reiškia, kad mums reikia užtikrinti tarp įvairių tos politikos, reikia užtikrinti įvairių tos politikos sektorių pusiausvirą. Reikėtų taip pat e, siekti, kad visi atsakingi veikėjai veikiantis šioje srityje taip pat veiktų subalansuotai. Turiuomenį ne tik komisiją, bet taip pat ir parlamentą ir tarybą. Ir, kit, ir, ir kitus valdymo lygmenis, tai yra vietos, regioninius, nacionalinius. Mm. supaprastinimo reikia ir tas tikslas nėra paprastas. Maničiau, kad tai yra vienas, viena iš svarbių mūsų komiteto. Viena iš svarbių mūsų komiteto užduočių mes turime taip pat kalbėti apie bendrą šios politikos valdymą ir tvarkymą, nes būtų labai lengva, jeigu visi galėtų uh, rūpintis jiem biudžetu, už kurį yra atsakingi. Bet šiuo atveju turime kalbėti apie bendrą valdymą. Ir būtent dėl tos aplinkybės ši užduotis yra tikrai sudėtinga. Reikėtų vengti mm, kažkokių pavojų ar rizikos Europos Sąjungos biudžetui. Taip pat mes norime akcentuoti novatorišką požiūrį į politiką. Taip pat mums reikia išsirinkti tuos projektus, kurie būtų, kurios iš tikrųjų būtų įmanoma įgyvendinti, atsižvelgianti visas e, patvirtintas programas. E, supaprastinti reikia ir dėl to, kad mums būtina atsižvelgti į nevienodą regionų, miestų padėtį. ES mums reikia didesnio lankstumo, e, užtikrinant tos politikos įgyvendinimą įvairiais lygmenimis. Tai, tai reiškia, kad ta politika susijusi su įvairiausiais iššūkiais. Ir į mūsų diskusijas šiandien pakvietėme du puikius ekspertus. Profesorių Džoną Bachtlerį iš Strafklaido universiteto Glasgo ir Rolandą Blaumeierį Taigi, ponė Rolandai, aš tik taip paminėsiu, kad jūs atstovaujate Blomer ir Zans bendrovę, o jūs pats pasakysite, kokią konkrečiai sritį atstovaujate. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų diskusijas. Taip pat yra trys kolegos iš nacionalinių administracijų, kurie pasisakys. Grėmas Varsonas iš Škotijos vyriausybės. Jis atstovauja finansų e, darbo grupę ir e, sertifikavimo institucija Škotijos vyriausybė, taip pat yra Marekas Kalupa iš Lenkijos e, regioninio vystimosi ministerijos ir Jan Gregor iš Čekijos finansų ministerijos. Taigi pirmiausia, suteiksime žodį e, profesoriui Džonui Bachtleriui. Deja, e, ta kolega, kuris e, rodys jūsų skaidrės, yra salės gale, bet aš tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiai. Ačiū žodis jums. Thank you very much, Chair. Uh, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Ačiū pirmininkė. Ponius ir ponai, noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame įdomiame seminare skirtame supaprastinimui. Aš atstovauju Europos politikos studijų centrą e, Glasgovo, uni... Glasgovo Stratklaido universitete. Per trumpą man numatytą laiką rengiuosi aptarti keletą klausimų. E, detaliau viskas yra aprašyta prezentacijoje, kuri, kurią parengiau raštu. Aptarsiu keletą dalykų. Visų pirma, apžvelgsiu dabartinės pastangas supaprastinti šią politikos rytį dabartinėme kontekste. Taip pat minėsiu, aptarsiu iniciatyvas, kurios buvo įdėktos pastaraisiais metais. Antra, norėčiau pateikti neseniai įdėktų supaprastinimo priemonių įvertinimą, tai yra įvertinti, ar jos buvo naudingos ir vertingos. Remsiuosi įvairiais informacijos šaltiniais. Ir galiausiai norėčiau pažvelgti į ateitį. Kalbu apie sąnaudos politikos e, ateities svarstymus po 2013 metų. Kalbėsiu ypač apie jos valdymą, finansų valdymą ir kontrolę. Taigi, supaprastinimo, sie, siekis supaprastinti politiką ir kaip jis atrodo dabartinėme kontekste. Kalbant apie sanglaudos politikos supaprastinimą, turime nepamiršti ir kitų iniciatyvų, kurių, e, kurias diegia įvairios komisijos struktūros jau visą dešimtmetį. Pavyzdžiui, yra vykdoma supaprastinimo iniciatyva, kurios tikslas užtikrinti, kad teisės aktai būtų kodifikuoti, kad sumažėtų teisės aktų skaičius. Taip pat stengiamasi mažinti administracinę naštą bei e, teisės aktų įgyvendinimo kaštus. Tai darome, pavyzdžiui, bandydami išsiaiškinti, ar teik patikti pasiūlymai iš tikrųjų padės pasiekti nustatyto tikslo. Taip pat yra kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, darbė su valstybėmis narėmis ir institucijų darbė. Kalbant apie sanglaudos politiką, reikėtų kai ką prisiminti. Tai yra darbo tvarkės 2000 pasiūlymus e, pristatytus praėjusio e, amžiaus paskutinėme dešimtmetyje, kurių siekis užtikrinti decentralizuotą pasiūlymų įgyvendinimą. Tai iš esmės na, nieko naujo. Prisiminus darbo tvarkė 2000, e, prisiminsime, kad buvo bandoma supaprastinti teisės aktus jau tuomet. Tačiau, pažiūrėjau, buvo įvesti griežtesni reikalavimai e, finansų kontroliai, auditui, stebėsinai ir vertinimui. Taip yra dėl to, kad sanglaudos politikoje mes bandome užtikrinti ir, pavyzdžiui, finansų panaudojimą laiku, užtikrinti griežtesnę finansinę atsakomybę ir užtikrinti, kad, programų, kad gyvendinamos programos padėtų pasiekti apčiopimų praktinių tikslų. Taigi dabar kalbama apie tai, ar siekis supaprastinti politiką neprieštarauja kitiems tikslams, kurių siekiame sanglaudos politikoje? Dar kalbės šiek tiek apie e, jau praėjusi programų gyventinimo laikotarpį 2003-2006 valstybės narės darė komisijai spaudimą, kad būtų e, dėgiamos supaprastinimo priemonės ir šie klausimai buvo svarstami e, aukšto rango pareigūnų lygmenių ir todėl buvo, priimta, buvo paskelbta keletas pareiškimų šiuo klausimu. Ir buvo imtasi priemonių, pavyzdžiui, programų peržiūros sritise, e, ataskaitų teikimo klausimais. Valstybės narės nevienodai reagavo į, į tuos pasiūlymus. Iš dalies dėl, dėl laikotarpio jau 2003 buvo e, finansinio, finansinės perspektyvos įgyvendinimo vidurys, jos įgyvenimas buvo įpusėjęs. E, ir buvo svarstama, ar tikrai naudinga tuo metu dėkti tuos pokyčius. Taip pat buvo ne kitų susijusių apribojimų. Dar vienas dalykas. Visos supaprastinimo priemonės skirtingai, yra skirtingai aktualios skirtingos valstybėms narėms dėl na, institucijų, skirtingos institucijų darbo kultūros. 2006 sanglaudos politikos reforma. Čia mes jau pas, pasitelkėme 2001-2003 e, laikotarpiu išmoktas pamokas, buvo sudarinėjamos paprastesnės finansinės lentelės ir taip pat buvo vykdomas naujas atitikties vertinimo projektas. Ir vėlgi reikia pasakyti, kad valstybės narės nevienodai reagavo į tą atitikties vertinimą, ypač dėl to, kad išaugo užduočių skaičius, joms atsirado daugiau darbo. Dabar norėčiau perėti prie pastaruoju metu įdėktų supaprastinimo priemonių. Dabar, vykdomo, dabar vykdomos programos buvo pradėtos ir jas lydėjo dar vienas pasiūlymų dėl politikos supaprastinimo paketas. Tačiau reikia nepamiršti, kad viską koregavo ekonominė krizė. Komisija paskelbė Europos ekonomikos gyvinimo planą ir Europos pagrindų veiksmų planą bei taip pat investavimo į realią ekonomiką planą. E, įgyventinimą buvo siekta paspartinti, užtikrinant didesnį lankstumą ir supaprastinant taisyklės. E, komisija pateikė teisės aktų pasiūlymų, kurie buvo kurie buvo įgyvendinami taip pat įgyvendinant e, reikalingus lydinčiuosius teisės aktus. Ir prezentacijoje, kurią parengiau, mes aptarėme apie 30 teisėkoros ir neteisėkoros pasiūlymų. Taip pat aptarėme, išnagrinėjome supaprastinimo priemonės, kurios buvo uh, siūlomos tų, tomis priemonėmis. Pavyzdžiui, didesnio lankstumo buvo pasiekta pabaigus įgyveninti 2006 laikotarpio programas. E, pratesiant finansų panaudojimo laikotarpį. Taip pat buvo leista daug, panaudoti le, daugiau lėšų tose srityse, kurios yra svarbios užtikrinant ekonomikos atsigavimą, e, pavyzdžiui, įgūdžių, naujų įgūdžių dėgymas, darbo vietų išsaugojimas. Jeremy ir Jessica programos. E, buvo ypač siekiama tas, užtikrinti, kad tos programos kuo greičiau pradėtų veikti. Taip pat buvo primti sprendimai dėl avansavimo, dėl finansų panaudojimo. Taip pat e, buvo primti sprendimai leidžiantis taikyti vienkartinės išmokas. Ir e, fiksuotos e, sumos išmokas. Taip pat reiktų kalbėti apie lankstumą e, priimant, leidžiant, e, priimant sprendimus, kurie leidžia panaudoti tam tikras konkrečiam tikslui numatytas lėšas. Tai tiek trumpai apie pirmąjį klausimą. Tai yra, kas nuveikta įgyvendinant supaprastinimo priemonės, ne tik pastaruoju metu, bet per ilgesnį laikotarpį. Kitoje savo pristatymo dalyje norėčiau pakalbėti apie tai, e, apie tai, ar, ver, ar, ar tos supaprastinimo priemonės davė kokios nors naudos. Dar nėra išsamių statistinių duomenų ir analizės apie tų priemonių rezultatus. Aš pabandžiau padaryti pirmasias išvadas. Praėjusiu metu pabaigoje buvo valstybės pateikė ataskaitas ir jų buvo paprašytas įvertinti tas priemonės. Buvo, gavome labai nevienodos kokybės informacijos iš valstybių narių. Taip pat rėmiausi, pasitelkiau tų tyrimų išvadas, kurias vykdė 16 valstybių narių valdymo už tas programas atsakingos institucijos, e, kurios visos dirba yra susijėtos IQNet tinkle ir jos pateikė informaciją apie atskirų priemonių naudingumą ir vertę, taip pat pateikė savo nuomonės apie tai. Ir rengdamis šį, šiam, semina, šiam seminarui praėjusiu mėnesį apklausėme internetu E, valstybių narių valdymo institucijas ir paprašėme jas įvertinti tas priemonės pagal skalę, pagal trijų balų skalę. IQ net tinklas, jis turėtų matytis šioje skaidrėje. Taigi, tas tinklas jungia daugybės 16 es valstybių valdymo institucijas nacionalinio ir e, regionų ligmens. Toliau jų nuomonė apie tas pastaruoju metu dėktas supaprastinimo priemonės. E, domėjomės neteisė, kurios priemonėmis, taip pat pakeitimais reglamentams, pakeitimais fondų veikimui, taip pat pakeitimais gyvendinimo e, nuostatoms. Ir taip pat sprendimais dėl atskirų priemonių bendras įspūdis yra, kad tos supaprastinimo priemonės uh, davė teigiamų rezultatų, nes institucijos teigia, kad tai padėjo paspartinti lėšų panaudojimą ir pašalino kai kurias kliūtis susijusias su priemonių gyvendinimu. Kai kuriuose šalise ir regionuose sanglaudos politika atnešė apčiuopiamą indėlį, tai yra padėjo reaguoti į ekonominę krizę. Tačiau labai tų atskirų priemonių įgyvendinimas ir lėšų pasisavimas pagal atskiras priemonės buvo labai netolygus, e, nes skirtingose valstybėse buvo skirtos skirtingos lėšos iš sanglaudos fondų. Taigi sanglaudos politikos ir sanglaudos politikos priemonių aktualumas atskirose šalise priklausė nuo bendros šalies situacijos. Nemažai institucijų išreiškė susirūpinimą visų pirma dėl rizikos susijusios su įgyvendinimu ir papildomos atsakomybės prisėmimu. Taip pat tuo, kad atliekant auditą, audito atliekančios institucijos gali užduoti tam tikrus klausimus. Ir nors tomis priemonėmis buvo siekiama esminių tikslų, tačiau kai kuriais atvejais jos, nu, jų poveikis buvo minimalus. Kai, kurios, kai, kai kurių programų gyvendinimas jau yra įpusės, tačiau priemonėmis iš esmės dar nepasinaudota, e, nes kai kuriais atvejais įgyvendinimo kaštai buvo dideli. Kai kurios valstybės E, baiminasi, kad tos trumpalaikės priemonės gali pakengti ilgalaikiams tikslams ir ilgalaikiams projektams. E, prezentacijoje, kurią patikėme raštu, yra daugiau informacijos apie šią skaidrę. Čia yra apibendrintos priemonės ir išvardintas, jos yra surašytos prioritetiškai, kaip jas įvertino valstybės narės. Mėlynai, mėlynai pažymėtos tos, kurios laukia geriausių vertinimų. E, Bordos spalva pažymėtos vidutiniškai vertintos priemonės ir gelsvai tos, gelsvas spalva pažymėtos priemonės, kurios susilaukia prasčiausių vertinimų. Kaip matote, visos teisėkuros ir neteisėkuros priemonės buvo vertintos labai gerai arba gerai. Tokį vertinimą priskyrė valstybių narių valdymo institucijos. Taigi bent, na, bent iš dalies jos vertinamos teigiamai. Peržiūrėję raštu pateiktą informaciją, pamatysite, kad kiekviena priemonė, kiekviena priemonė vis, kiekviena valstybė įvertino kitaip. E, tačiau valstybės labiausiai, kaip naudingiausias, pažymėjo tokias priemonės. Didesnio, priemonė užtikrinant didesnį lankstumą dėl gairių galiojimo pabaigos, papildomas finansavimas 2009, supaprastintos e, projektų e, vertinimo taisyklės, taip pat supaprastinti reikalavimai informacijai. Perinu prie paskutinės savo pasisakymo dalies. Ir noriu dabar pakalbėti apie diskusijas dėl sanglaudos politikos ateities. Jeigu prisiminsime visus dokumentus ir pranešimus parengtus šiuo klausimu, Bakerio pranešimą, komisijos parengtą dokumentą praėjusiais metais, taip pat neform, neoficialų regioninės politikos ministrų sutikimą ne, Saragosoje vykusi neseniai. Taip pat e, dokumentus dėl sanglos politikos reformos. Visur kartuojama tas pats, reikia paprastesnės, bet veiksmingesnės politikos. Ir visus tuos vertinimus vienyje mintis, kad reikia supaprastinti valdymą, bet taip pat užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos be pažeidimų. Ir čia norėčiau priminti e, sanglaudos politikos darbo grupę, kuri rengė peržiūros dokumentą. Ir norėčiau pasakyti, kad svarstomi įvairūs klausimai, bet norėčiau pakalbėti apie svarbiausius iššūkius. Tai yra valdymo ir kontrolės sistemų reforma. Ir kalbant apie tai, svarstomi, svarstomas įvairios galimybės, kaip patobulinti šią politiką ateityje. Pavyzdžiui, ar, ar galima dėkti kitokią finansų ir valdymo sistemą nuo, nuo, dvika, nuo tripakopės, pernant prie dvikapo, dvipakopės sistemos. Kitas klausimas. Ar galima diferencijuoti procedūras? Ar įmanoma diferencijuoti procedūras? Pavyzdžiui, e, taikyti skirt, skirtingas atitikties vertinimo procesas atsižvelgiant į gyvendinimo institucijų patirtį, taip pat e, sąskaitų lėšų gyvendinimo, lėšų panaudojimo patikimumo patvirtinimą, ankstesnius sprendimus tuo klausimu. Taip pat e, dabartinėme e, reglamento projekte siūloma, siūlomos kitokios toleruotinos paklaidos toleruotinos paklaidos dydžiai. Taip pat ar reiktų koreguoti N plus 1 taisyklę, N plus 2 taisyklę, ar, ar, ar, reiktų, ar nereikėtų jos pakeisti N plus 3, tai, taisyklę N plus 3. Tačiau reikėtų nepamiršti ir platesnio, platesnių klausimų. Diskusijose dėl reformos taip pat kalbama apie valdysenos galimus pakitimus. Kalbama apie mm, veiklos rodiklius. Galbūt reikėtų dėkti kitus stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus. Ir jei kurioje narės iš tų sričių bus pakitimų, tai savaime atsilieps kitoms sritims. Pavyzdžiui, galbūt užtikrinsime geresnius, e, geresnės stebėsenos sistemas, čia tų, tačiau tai nebūtinai reikš, kad pati politika taps veiksmingesnė. Reikėtų iš esmės pripažinti, kad politikos įgyvendinimo kaštus reiktų vertinti konkrečiame kontekste ir bandyti išsiaiškinti, ar jie iš tikrųjų yra per dideli, atsižvelgiant tai, kokio dydžio sumos yra išleidžiamos šioje politikos srityje. Galbūt tai tada met pasirodys, kad sanglaudos politikos kašt, įgyvendinimo kaštai nėra tokie dideli. Taip pat kalbant apie bendro valdymo politikos sritį, e, tai neišvengiamai yra sudėtingas sritis. Galiausiai visada reikia vertinti, e, na, kiek, kokios naudos atneša kokie nors sprendimai. Reiktų vertinti atskirai didesnius regionus ir mažesnius regionus. Ir kaip pavyzdžiui, e, ar, ar nebūtų sudėtinga institucijai e, užtikrinti fondų valdymą, lėšų valdymą pagal dvi skirtingas e, sistemas. Ačiū. Ačiū, ponė Bakleri, už tokį visapusišką įvertinimą. Prieš suteikiant žodį ponui Blomeriui, noriu pasakyti, kad čia dalyvauja ir Ispanijos atstovai, pirminkaujančios šalies atstovas. Noriu Jums padėkoti, kad Jūs visą laiką pas mus lankotės. Tai nėra įprasta, kad pirminkaujančios valstybės atstovas dalyvautų mūsų komiteto posėdžiuose ir komisijos kolegos, kurie čia dalyvauja, taip pat jiems noriu pasakyti, kad jeigu jūs norite ką nors patikslinti, tai mielai jūsų išklausytume. Taigi, ponia Blome, ir prašom jums žodis dabar. Labai ačiū, ponia Hübner. Pirmiausia, trumpa įžanga, nes e, mane gana trumpai pristatė. Aš atstovauju konsultuojančią bendrovę, kuri yra išsikūrusi Ispanijos, Kastėlą Mančio regione. Ir mano darbos rytis yra Europos socialinių fondo valdymo programos srityje. Po to, kaip profesorius Barkleris e, išdėstė visą kontekstą, aš norėčiau dabar pateikti Jums konkrečių e, rezultatų tiek iš pokalbių ir apklausų apžvalgų, kuriuos atlikome per pastarąsias dvi savaitės. Labai trumpai mano e, pasisakymo turinys bus tikslai, metodas, mūsų e, rezultatai, analizė ir kelios išvados bei rekomendacijos. Kita skaidrė, prašom. Kaip mes suprantame šį, šią užduotį? Koks, kokia buvo mūsų užduotis e, šiame scenare? Mes supratome, kad Tai turėtų būti kritinė peržiūra paties pačių supaprasmo priemonių, kurios jau yra iki šiol patvirtintos ir tų, kurios yra pasiūlytos, bet dar aptarimos šiuo metu ar aptartos neseniai. Ir turbūt tuo pagrindu, tų diskusijų vykusių Ispanijoje pagrindu ir mūsų apžalgų rezultatų pagrindu išdėstyti e, galimybės, kaip pagerinti valdymo ir kontrolės sistemas. Mes daugiausia kalbame apie struktūrinių fondų valdymą ir kontrolę. Kodėl įdomu kalbėti apie supaprastinimą? Vienas dalykas, kuris mums šiek tiek sukėlė nerimo, tai yra pastarojo meto tyrimas, kurį, kuris buvo pateiktas jūsų, jūsų parlamento biudžeto kontrolės komitetui, kur mes kreipėmės į 50 audito institucijų visose valstybės narėse su klausimu, ką, apie tai, ką jos mane apie dabartinės valdymo ir kontrolės sistemas. Ir čia grafikas pademonstruoja, kad du trečdaliai respondentų buvo sunerime dabartinę tvarką, dėl dabartinės tvarkos, kai, kai kuriems atrodo, kad e, finansinės paramos gavėjai gali būti sunerime dėl finansinės kontrolės dydžio. Jeigu pagalvosime, kad vienas svarbiausių sanglos politikos tikslų yra prisidėti prie naujovių ir tai bus vienas, vienas iš prioritetų ateityje, tai kelia nerima dėl to, kad projektų skatintojai tiesiog e, numos ranka į sanglaudos politiką ir ieškos paramos vietose. Ir bendra nuomonė yra, kad struktūrinių fondų valdytojai daugiau dėmesio skiria kontroliai, o ne turiniui. Tai mane, taip mane apie 70 procentų institucijų, su kuriomis konsultavomės. Koks yra e, mano pokalbio tikslas, mano kalbos tikslas? Profesorius Barkleris e, pristatė supaprastinimo priemonės ir jau patvirtintus pakeitimus, penkis pakeitimus ir du dar likusius, kurie neįgyvendinti. Tai kokie yra bendri tikslai, kuriuos išskėlė komisija. Palengventi finansavimo srautų tekėjimą, ypač ekonominės krizės kontekste. Svarbiausia yra užtikrinti, kad e, lėšos pasiektų lėšų gavėjus kaip galima veiksmingiau. Antras motyvas, e, para, dėl ko yra keičiamos taisyklės, tai yra sumažinti administracinę naštą, įvedant daugiau aiškumo, patirties, skurtos patirties pagrindų, taip pat sumažinti kai kurios reikalavimus. Metodas, kurio naudojamės rengdami šį, šią priemonę, kiek yra veiksmingos priemonės. Pirmiausia, atlikome tyrimą, analizuojame visus pakeitimus, kurie yra patvirtinti, po to atlikome apžvalgą praėjusį mėnesį ir šio mėnesio pradžioje, kurioje dalyvavo 36 audito institucijos iš 19 valstybių narių, pateikė savo nuomonės apie pasiūlytų suprasimo priemonių naudingumą ir pagaliau Kadangi aš pažįstu valdymo sistemą viename regione, mes bandėme ją išplėsti e, ir atlikome e, interviu su e, fondų valdytojais keliose Ispanijos regionuose, kurie nepažįsta šių regionų. Tai yra įvairūs regionai. Vienas yra konvergencijos regionas, kiti yra konkurencingumo regionai ir turi įvairiaus dydžio programas. Taigi grįžtant prie mūsų analizės rezultatų. Pirmiausia, tai pagrįsta buvo mūsų analizė ir po to patvirtinta fondų valdytojų. Apskritai yra pusiausvyra dėl pakeitimų bendroje taikinimo, taikymo srityje ir specifiniuose pakeitimuose. Ką aš turiu galvoje sakydamas, kad pakeitimai yra bendro pobūdžio ir specifiniai pakeitimai. Jie yra susiję su specifiniais fondais, pavyzdžiui, teritorinio bendradarbiavimo arba finansinės inžinerijos priemonėmis. Kodėl mes darome tokį skirtumą? Manome, kad specifinio taikymo pakeitimai turi mažiau reikšmės administracinės naštos sumažinimu. Jie labiau susiję su mažesnė visų finansų dalimi. Pavyzdžiui, Jeremy. Tai yra daugiau kaip vienas, mažiau kaip vienas procentas visų sanglaudos politikos paramos fondų. Teritorinio bendradarbiavimo yra fondai sudaro 2,9, 2,5 procentų. Tai tai yra gana mažos sumos. Mes išanalizavome pakeitimus dėl to, kam jie labiausiai skirti, kas juos e, stumia. Mes iš viso tarp 39 pakeitimo e, nustatėme, kad 21 iš jų yra skirti patikslinti esamus reikalavimus, daugiausia tame kontekste, kad daugiau suprantame, kad reikia tokių patikslinimų. 13 pakeitimų buvo skirta tam, kad būtų sumažinti administraciniai reikalavimai, o 17 daugiausia buvo skirti tam, kad būtų palengvinti finansavimo srautai, ypač atsižvelgiant į finansų krizę ir ekonominę krizę. atsiliepimai apklausos e, metu gauti, kai mes paprašėme institucijų pareikšti savo nuomonę, mes e, pasisakyti tas e, institucijas, kurios mažiau susijusios su reikalavimų laikymusi. Taigi mes paklausėme jų apie tai, ar pakeitimai prisidėjo prie administracinės naudos sumažinimo. Raudonas spalva rodo, kad jau patvirtinti pakeitimai prisidėjo prie naštos mažinimo. Maždaug du trešdaliai respondentų mane, kad administracinė našta nepasikeitė, o maždaug apie 20 procentų mano, kad, kad administracinė našta padidėjo, o 17 procentų mano, kad ta našta sumažėjo. Tai yra jau apie patvirtintus pakeitimus. O kalbant apie pakeitimus, kurie bus patvirtinti šiemet, tai reakcija yra kur kas pozityvesnė, nes maždaug 60 procentų mano, kad pakeitimas, po, pokytis bus nedidelis, bet bent jau trečdalis, geras trečdalis mano, kad administracinė našta sumažės. Kitas klausimas, kurį uždavėme, buvo apie tai, ar lėšos pasiekė paramos gavėjus greičiau ar e, daugiau e, nu, finansavimo gavėjų gauna tą finansavimą. Čia atsakymai netokie padrasinantis. 72 procentai audito institucijų mano, kad niekas nepasikeitė, ta prasme, kiek lėšos pasiekė nu, paramos gavėjus. Na, kai kurios priemonės įvestos dar neseniai, tai jos dar turi būti, jų, jų poveikis dar turi realizuotis. Tačiau tai šiek tiek atspindi audito institucijų lūkesčius. Keletą žodžių E, apie mūsų interviu keturiose Ispanijos regionuose. Apskritai tonas buvo gana kritiškas. Buvo manoma, kad tai, kas yra šiandien iki šiol patvirtinta ir tai, kas yra siūloma, neprisideda iš esmės prie administracinės naštos mažinimo. Viena didžiausių problemų, kuri buvo keliama diskusijose, tai buvo kontrolės dubliavimosi problema. Kitas klausimas, apie kurį daug diskutavimo, tai e, reikalavimų laikymas įvertinimas, kuris buvo įvykdytas visoms programams. Čia buvo manoma, kad tam tikrų mastų e, lūkesčiai buvo pozityvus, daug fondų valdytojų laukė to vertinimo, nes buvo tikimasi, kad jau turėsime aiškias taisyklės ir e, jokių surprizų mūsų nelaukia, tačiau pati pirmoji patirtis iš pirmųjų kontrolės priemonių yra tai, kad tai, kad sėkmingai gautum sėkmingą įvertinimą, tai ne, gavai įvertinimą, tai ne, nebūtinai reiškia, kad tavimi pasitikime labiau. Taigi manoma, kad kažko čia vis dar trūksta. Na ir pagaliau aptarėme proporcingumo klausimą, kaip minėjau, kai kurie regionai, kuriuose lankėmės, jos turi, turi mažesnės programas, tačiau jiems netrodo, kad reikalavimai, kurie yra jiems keliami, yra, skiriasi nuo tų, kurie keliami didesniams programams. Vienas iš klausimų, kuris buvo mums iškeltas, regionuose buvo tai, kad turėtų būti įmanoma būtų nustatyti veiksmingesnė kontrolės ir e, audito taisyklės įvairiais legmenimis. Buvo sakoma, kad tie patys dalykai vertinami ir e, audituojant įvairiais legmenimis regione, valstybė narėje, europinėme ligmenyje. Taigi galbūt būtų galima e, ieškoti daugiau veiksmingumo. Ta prasme, siekti tam tikros koordinacijos, mes nustatėme, kad ši problema tai nėra vien tik tai reglamentų užduotis, bet ir interpretuojant tuos reglamentus vietos lygmenių, e, horizontalių lygmenių tarp įvairių struktūrinių fondų valdančių institucijų, e, koordinuojant darbų. Tai reglamentai aiškiai skiria trijų institucijų e, užduotis, o regionuose atsirado tam tikro dubliavimuose įvairiais lygmenimis vykdant kontrolę. Mūsų tyrimas neseniai, kurį vykdėme biudžeto kontrolės komitetui, gali būti, kad tai yra ypatinga užduotis valstybėms narėms tiesiog savo administracijose patikslinti, kaip išvengti to dubliavimus. Mes ypač problemų aptikome ne vienoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, kai leidimų išdaidybimo institucija yra vienoje valstybėje narėje, o kalbant apie teritorinio bendradavimo e, programas valdymo institucija yra kita valstybė narė. Na ir pagaliau viena iš problemų, kuri buvo keliama mūsų diskusijose. Pirmiausia, kai studijavome komisijos pasiūlymus, mes nustebome ir parlamentas apie tai kalbėjo savo diskusijose. kad e, buvo mažai gana konsultuojamasi dėl kai kurių pakeitimų. Mes pastebėjome, kad nebuvo atliktas reguliavimo poveikio vertinimas, nepasinaudota išorės ekspertais ir e, ribotos konsultacijos. Vienas iš komisijos pasiūlymų aiškiai sako, kad dėl to, kad viskas e, yra labai skubu, nebuvo konsultuojamasi dėl tam tikrų pakeitimų. Mes paklausėme audito institucijų apie tai ir išgirdome, kad nors e, nemažai jų mano, kad buvo su jais konsultuojamasi, maždaug trečdalis sako, kad su jais buvo konsultuojamas ir jų pasiūlymai buvo svarstami. Na, o mano paties regione Vienas dalykas, dalyko, kuris pasirodė keistas, tai e, nesena, nes, nesename neformaliame regioninės politikos ministrų sutikime e, arba pasirengiant e, tam sutikimui nebuvo pasiremta diskusijomis regione. Tai yra nepasinaudota mūsų patirtimi kaip nors akivaizdžiai. Galbūt nacionalinių lygmenių yra žinių, yra patirties, Galbūt ateityje galbūt būtų formalizuota ta kons, formalizuotos tos konsultacijos su institucijomis, kurios įgyvendina lėšas, panaudoja lėšas. Na ir apskritai mūsų išvados, apskritai pakeitimai turėjo ribotos reikšmės valdymui ir kontroliai, administracinės naštos mažinimui. Profesorius Bachleris minėjo anksčiau, kad kartais svarbu tai, kad reikia užtikrinti, kad bet kokie pakeitimai, kurie bus vykdomi ateityje, jie pasiremtų tuo, kad, kad vertinama tai, kas yra turime ir vertinti, ar tie pakeitimai nekainuos per daug. Taip pat sužinome, kad yra galimybių sumažinti administracinę naštą, mažinant reikalavimus. Tai taip pat prisidėtų prie e, lėšų srautų palengvenimo. Pavyzdžiui, struktūrinių lėšų valdytojai dirbantis su kontrolės klausimais, galbūt galėtų daugiau laiko skirti turiniui, užtikrinant e, dėmesį toms rytims, kur reikia daugiau išteklių, pavyzdžiui. Na, galiausiai mūsų rekomendacijos manau, kad jos e, panašios į jūsų, profesor Bachlerį. Proporcingumas, reikia pa, pa, panalizuoti galimybę sustiprinti proporcingumo principo išdėstymą bendrame reglamente. Ši idėja aptarta įvairiose e, formose, tai yra pasitikėjimo sutartys, diferencijuotai reikėtų vertinti mažas programas, Pavyzdžiui, dabar yra daromas išimtis dėl reikalavimų mažoms programoms, kurios sudaro mažiau negu tam, tikras, e, tam tikra suma. Tačiau tai taikytina tik tai labai nedaugeliu greičių. Tarp 244 programų aš suskaičiavau tik tai 29, kurios e, sudaro mažiau negu 750 milijonų eurų. Tai yra ta riba, kai, jos, kai joms palengvinami reikalavimai. Kalbant apie kontrolę ir auditą, horizontalių ir vertikalių lygmenių būtų, turėtų būti įmanoma diferencijuoti geriau tarp trijų užduočių, kad būtų vengiama uh, dubliavimas tarp tai trijų e, institucijų atsakingų už, už programas. Galbūt kai kurie reikalavimai gali kaip tik būti iš, iškelti papildomai, tačiau vertikalių lygmenių mes manome, kad yra erdvės pagerinti koordinaciją tarp įvairių institucijų, kurios atlieka auditą. Pavyzdžiui, sutartis numato galimybę vykdyti bendras, bendrus auditus tarp Europos audito rūmų ir valstybės narės audito rūmų. Tai šiuo metu iš tikrųjų nevyksta. Yra bandomasis projektas vykdomas e, trijose valstybės narėse - Olandijoje, Čekijoje ir Danijoje Tačiau turėtų būti įmanoma sustiprinti šį požiūrį, kad būtų daugiau koordinuojamas auditas. Na ir paskutinė skaidrė. Kaip toliau keisti sistemą ir ją gerinti ateityje. Mes manome, kad galima geriau pasinaudoti reguliavimo poveikio vertinimu pas, pasikalbant su valstybėmis narėmis, labiau įtraukti valstybės narės, tai yra nieko naujo, tai sutampa su kai kuriais dokumentais, kuriuos parengė pati komisija. Tačiau sanglaus politikos ateičiai reikia stipresnio dialogo. Ačiū. Dėkuoju Dabar paprašysiu pana Grahamo Watsono pasisakyti, prašau. Dėkuoju, pana Hipne. Esu sertifikavimo e, v, tarnybos bei Škotijos vyriausybės atitinkamos tarnybos atstovas, tačiau čia neatstovauju uh, E, Škotijos vyriausybei, tiesiog noriu pasidalinti savo kaip praktiškai dirbančio žmogaus patirtimi, o taip pat e, ir patirtimis kopta regioninio sertifikavimo lygių, nes bendradarbiausiu tarnybomis. Aš pats buvau auditorius, finansų direktorius, e, šiuo metu dirbu Škotijos vyriausybėms, taigi suprantu auditorius, buhalterius, o taip pat ir tas tarnybas, kurios turi vykdyti atitinkamas programas. Na, Galbūt nepasisakysiu pagal pasirašytą kalbą, tiesiog pasidalinsiu pavyzdžiais iš patirties. Na, taigi pirmiausia, sakyčiau, kad negali visiems visuomet įtikti, tačiau reikia bandyti kiek įmanoma daugiau žmonių įtikti kiek ilgesnį laiką. Na, simplis supaprasimo priemonių paketas mums nebuvo labai naudingas. Tai yra, uh, Na, tai, nėra, tai reiškia, kad jo dėka nepavyko suderinti programų valdymo. Na, tačiau kita vertus jisai mums atleikė, at, suteikė galimybę nukreipti finansavimą labai skirtingas konkrečias sritis. Pavyzdžiui, mums pavyko skirti lėšas į E, protingus būstus, kurie padeda taupyti energiją, pasinaudojant Jeremy ir Jessica programomis. Taigi turime patirties, kuri rodo, kad mes galime vykdyti programą ir kartu ją keisti, ją vykdydami. Tai aišku labai sudėtingas, e, nelengvas procesas, juolab, kad e, mes turime nemažai vykdinų programų. Na ir mes nenorime, kad e, programų vykdytojai ar prašytojai, norintys vykdyti programas, nukentėtų. Taigi, e, na, nedideli pakeitimai gal ir geras dalykas, o didelio programų pakeitimo negalima užtikrinti veiksmingai. Na, pusiau sutinku dėl struktūros sertifikavimo audito e, tarnybų darbo reformavimo. Mes turime tai daryti regioniniu lygiu. Na, aš esu atsakingas už kontrolės sistemą ir turiu pasirūpinti, kad mano valdymo e, tarnyba, sertifikavimo tarnyba ir atitinkami organai nedarytų vieno ir to paties dalyko vienu mečiu. Na, tas paplasimas prasmes jau pas mus egzistuoja, bet mums e, svarbu, kad sertifikavimo tarnyba būtų uh, panaikinta ir būtų suteikta viena tarnyba, tarkim, visai Junktinėje karalystėje arba bent jau regionui. Na taip, yra varių tar, taisyklių, uh, tvarkų, žinau, ir jeigu keičiama sistema, tai radikalus pakeitimas. Uh, Ir, pavyzdžiui, 2007 metų programos darimo laikotarpis, jeigu jis yra galiojo 2013 metų ir jeigu dabar viskas būtų keičiama, tai reiškia žmonėms dirbantsim praktikoje, kad e, tarsi vienu metu veiks dvi programos, viena dar nebaig, neužbaigta, kita dar bus jau pradėta ir tai bus labai sudėtinga. Na, mums pasisekė, kad e, mes galėjome su, uh, panaudoti supaprastinimo metodą pratesant programas ir tokiu metu, būdu gavome šiek tiek laiko, nes čia yra tam tikrų programų nuo 2006 metų, nes jeigu reikėtų vienu metu iš esmės keisti dvi skirtingas sistemas, tai bus labai sudėtinga, labai brangu ir tiesą sakant, tai bus vieni ir tie patys žmonės, kurie atlikt, turės atlikti tą pačią užduotį, mes neturime dviejų skirtingų komandų. Tarkim, jeigu susipažinote uh, su tuo, kas vyksta Junktinėje karalystėje, tai daug kur yra mažinami biudžetai, taigi mums reikės nuveikti daugiau, turint mažiau lėšų. Na, norėčiau įsivaizduoti, kaip komisija daugiau nuveiktų, turėdama mažiau lėšų. Taigi, kai mūsų klausėte, ar mums reikalingi du generaliniai direktoratai, kurie atlieka dvi labai vienodas programas, tai čia pasakyčiau tikrai ir pasisdubliuojasi, gal reikėtų kai ką mažinti. Na, taip pat turime pavyzdžių, kurie rodo, kad tarkim, vykdami nedidelės pasto programas, buvo atliekami auditatoriai ir buvo e, iš, daug žmonių dalyvaujančių to audito metu iš generalinio direktoratų dviejų, iš įvairių audito tarnybų. Ir, ir tiesą sakant, čia lėšų švaistimas, švaistimas tai nėra geras signalas, e, tai nereiškia kontrolės sistemos supaprastinimo. Na, supaprastinimas pasitvirtina tik tais tuomet, jeigu jis yra vykdomas kaip nuolatinis procesas, tai mes darome senokai, tačiau nėra prasminga tarsi atgręžti ratą atgal ir, pavyzdžiui, keisti programą grįžtant ant prie ankstesnių procesų, pavyzdžiui, dėl išmokėjimo. Ir mes dabar tarsi. Dabar po 2013 metų tarsi bus grįžtama į 2004-2006 metų e, programą. Mano manimo, tai nėra racionalu. Na ir vienas iš svarbių klausimų, kurie mus tikrai labai liečia, tai yra rizikos valdymas. Na, na galbūt verta perkelti um, kontro, rizikos valdymą iš nacionalinio ir regioninio lygmenį. Jeigu tai daroma gerai, tai yra protinga. Na, tarkim, galbūt ir mums tikrai nepatiko, tai kaip tas daroma pasiruosius šešis mėnesius. Ir dabar Ir dabar mums reikia sumokėti atgal 25 procentus lėšų skirtų programoms, nes kažkas buvo keisti. Ir mums lieka klausimų neišspręstų dėl mažų programų, kaip yra dėl jų lėšų ir nepanaudotų lėšų. Nes paprasmės taip pat tai reiškia, kad e, galbūt jau pradedami vykdyti projektai prieš komisiją juos patvirtinant, kad jie yra tinkami, tai čia vėlgi čia rizika tenka regionui. Taigi supaprasmės pasitvirtina. Bet dėl jo kyla ir problemų, jis turi ir privalumų. Ir aš manau, kiekvienoje valstybė nerėje ir kiekvienas regionas bandys pasinaudoti supaprasimo procesus savo uh, E, naudai, savo privalumams. Negali visiems įtikti vienu metu. Tačiau rizika tai yra pernelyg plataus masto kontrolė, nemastant ir, ir neprimant sprendimų, kas yra būtina e, klastojimui, sukčiam atsekti. Pavyzdžiui, struktūrų ir fondus ir lėšų panaudojimas rytėje tikrai labai nedaug klastojimo. Uh, Ir čia reikia skirti daug lėšų, tačiau galiausiai vis tiek paaiškėja, kad nėra sukčiavimo atveju, kita vertus yra nedidelių netitikimų. Ir tai nuolat atsispindi kažkur žiniasklaidėje. Taigi aš manau, kad turime tiesiog pripažinti, kad sukčiavimo atveju nėra nedaug, tačiau reikia galbūt pakeisti darbo metodą, reikia supaprastinimo, tačiau nereikia didelių šuolių, reikia mažų žingsnių politikos šioje srityje na, supaprasmės pokyčiai pasitvirtina, tačiau reikia laiko jiems įgyvendyti. Negalima tiesiog pasakyti, na, dabar pusę metų ir dabar programos vykdymo laikotarpis ir jau dabar viską keičiame. Pasaky, jeigu norite, ką nors keisti kitais metais, pasakykite mums jau dabar tai, tam, kad mes galėtume pasiruošti, pradėti atitinkamus procesus. Uh, Tai yra ir esmė to, ką aš norėjau pasakyti ir aš tikiuosi, kad jūs įsiklausite mano žodžius ir juos atsižvelgsite. Dėkoju ir dabar ponui Marekui Kalupai iš Lenkijos. Przewodnicząca za możliwość przedstawienia tu naszego punktu widzenia. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už man sutiktą galimybę pristatyti mūsų požiūrį. Sanklaudos politika nėra idealus mechanizmas. Ir kaip iki manęs kalbėję kalbėtojai pažymėjo, yra problemų susijusių su audito ir kontrolės sistemomis. Aš taip pat norėčiau apie jas pakalbėti. Sanglaudos politikai dėja būdinga tai, kad ji yra kryškelėje ir jis siejasi su kitomis ES e horizontaliosios politikos rytimis. Vairios mm, es tarnybos dirba pagal joms, laikydamosi joms nustatytų procedūrų, nežiūrinti tai išlieka didelė klaidų ir netitikimų e, galimybė, tikimybė. Tai yra susijęs su sanglaudos politikos pobūdžiu. Sanglaudos politika yra tas rytis, kurioje yra gyvendinamos kitos politikos sritys. Ir kaip sakiau, dėl to um, egzistuoja nemaža klaidų ir netikimų, netitikimų tikimybė. Buvo minėta, kad svarstoma galimybė nustatyti kitokį leistinos paklaidos dydį daugiau nei 2 procentus. Tačiau tokiu būdu mes bandytume e, na, gydyti lygą imdamėsi simptomų, o ne lygą sukėlusių, sukėlusių priežasčių. E, prisimindamas profesorius Bachlerio pasisakymą, norėčiau pasakyti, kad kai kuriais pasiūlymais tikrai labai džiaugiamės. Pavyzdžiui, perkelti projektus neįgyvendintus viename laikotarpyje į kitą kitą perspektyvą. Buvo patiktas e, visas pasiūlymų sąrašas, tačiau supaprastinimas, bandymai supaprastinti, kurių imtas iki šiol, man dar kartą, man, man vėlgi primena bandymus mm, na, skaudama dantį gydyti pasitelkus dantų šepetėlį. Dantis valytis reikia, tačiau tai nebūtinai padės atsikratyti danties skausmo. Turime nagrinėti įvairias procedūras, e, mechanizmus. Nes dėl, jie visi gali būti valstybėse narėse padaromų klaidų priežastimi. Ir turėtume nedidinti leistinos paklaidos dydį, o sumažinti tų atvejų skaičių, už kuriuos numatytos sankcijos. Mus taip pat neramina naujasis e, finansų reglamento pasiūlymas, kurį neseniai patikė komisija. Pagal jį atsakomybė už auditą ir kontrolę yra numatoma e, pagal metinę pagal metinę atsiskaitimų peržiūrą ir, su, ir, ir Tačiau viskas negali, negali būti taip paprasta. Galbūt komisija bando sukurti bendrą finansų valdymo E, sistemą, finansų ir kontrolės sistemą skirtą sanglaudos politikai, žemės ūkio politikai. Tačiau tai padidintų, e, tai uždėtų papildomą naštą valstybėms narėms, nes jos turėtų rūpintis papildomą platesnę kontrolę, taip bandydamos užtikrinti, kad e, nebūtų daroma jokių klaidų ir kad jos nesusilauktų sankcijų. Uh, kurias inicijuoja Europos komisija. Mes to nelikome su paprastinimu. Mes tiesiog manome, kad e, tokiu būdu kratomasi atsakomybės ir ji iš vienų permetama kitiems. Tai yra ta atsakomybė permetama valstybėms narėms ir jų audito institucijoms, reikalaujant, kad jos būtų, kad jos dirbtų atidžiau kontroliuodamos, kaip panaudojami finansai. Taigi, E, kokiuose srityse yra reikalingas auditas, kalbant apie sanklaudos politiką. Auditorumai ir Europos komisija iki šiol labiausiai domėdavosi įvykusių sandorių teisėtumu kuomet e, atvyksta auditų rūmo atstovai į Lenkiją ir na, nagrinėja kokį nors, kokio nors projekto įgyvendinimą, pavyzdžiui, jie, jiems nepatinka, kad m, mm, projekto, kad konkursas, konkurso data buvo pratesta šešiomis dienomis ir apie tai nebuvo informuota oficialiame leidinyje. Jų nedomina, koks kelias nutiestas ar tiltas pastatytas. Ir iš vis ar tai vyksta, ar tie darbai vykdomi. Juos domina tik datos ir terminai. Ir būtent už tai, už tokius pažeidimus ir taikomos sankcijos. Mes manome, jog jeigu yra vykdomas supaprastinimas sanglaudos politikoje, tuomet komisija ir audito rūmai ir jų vykdomas auditas turėtų būti bandymai patikrinti veiklos kokybę. Reikėtų valstybėms narėms suteikti galiojimus vertinti, ar viskas buvo padaryta laikantis griežtai taisyklių ir Europos teisės. Daugelį, daugelį valstybių Europos teisė jau yra perkelta į nacionalinę teisę ir jos yra atsakingos už tos teisės ir teisės aktų gyvendimo užtikrinimą. Aš galėčiau nagrinėti daugybę atskirų pasiūlymų, tačiau nemanau, kad tai reiktų daryti čia ir dabar. Nemanau, kad čia mm, galima būtų pradėti gilintis į to pasiūlymo niuansus. Tačiau Lenkija teiks savo pasiūlymus regionų direktoratui bei įvairiuose tarptautiniuose renginiuose. Užbaigdama savo pasakymą, norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į naująjį finansinį reglamentą. Mes tikrai nemanome, kad juo bandoma supaprastinti šią politikas politikos rytį. Manome, kad juo tiesiog atsakomybė numatoma kitiems ir visa atsakomybė perkeliama ant valstybių narių pečių. Tai tikrai užtikrina sudėtingesnę, o ne paprastesnę situaciją. Dėkuoju. Ačiū toliau žodis ponui Gregorui. Ačiū ponios ir ponai. Visų pirma noriu padėkoti už galimybę prisijungti prie škotų ir lenkų kolegų ir pateikti papildomų nuomonių iš valstybių narių pusės. Aš atstovauju Čekijos finansų ministeriją. Ministerijoje aš esu atsakingas viena vertus už struktūrinių fondų leidimų išdavimą, kita vertus už metinį žemės ūkio, žemės ūkio mokėjimo agentūros sertifikavimą ir jos akreditavimą. Manau, kad tai leidžia man palyginti praktinius abiejų sistemų, regioninės ir žemės ūkio sistemų detalės ir atitinkamas procedūras. Trumpai rezumuojant, e, struktūrinių fondų sistemą ir čia yra trys svarbiausi žaidėjai - valdymo institucija, leidimų išdavimų institucija ir audito institucija. Kaip visi žinome, valdymo institucija atsakinga už programos valdymą ir įgyvendinimą pagal tvarkingo fondų valdymo principą. Reikia naudotis e, nuolatinę priežiūrą, o audito institucija turi kontroliuoti, kaip veiksmingai gyvendinamos programos ir atlikti reprezentatyvius auditus. Neturiu, slė, negaliu slėpti, kad e, realybėje susidurime su sunkumais, stengdamėsi e, leidimus išduovimo institucijos ir audito institucijos darbą. Kartais e, randame ar gauname informacijos apie pažeidimus ar potencialų sukčiavimą ir turime imtis veiksmų, kaip leidimus išduodant instituciją. Tačiau pagal komisijos gairias mes negalime tikrinti projektų vietose. Todėl vienintelis veiksmingas dalykas, kurį galima padaryti, tai galima paprašyti audito institucijos draugų ir kolegų atlikti audito. Iš pradžių, programavimo laikotarpio pradžioje, jie sakydavo, kad jie negali to daryti, nes mes vykdome uh, patvirtintų išlaidų auditus. Taigi uždaras uh, ratas. Praktinė prasme mums pavyko rasti sprendimą. Tačiau iš teisės pusės tai viskas nėra labai aišku. Lyginant bendrą žemės ūkio politiką su žemės ūkio politika, tai ten yra keturios institucijos mokėjimo e, institucija koordinuojanti valdymo ir leidimų išdavimo. Mokėjimo agentūra turi panašią atsakomybę kaip ir, kaip ir valdymo institucijos, struktūrinių fondų atveju, tai yra mokėjimo agentūra turi būti akredituota. Valstybės narės turi kitą pareigą, jeigu jos nusprendžia įkurti daugiau negu vieną mokėjimo agentūrą, jos turi įsteigti koordinavimo instituciją, kad būtų vienodai taikomos valstybėje narėje nuostatos ir tai būtų komisijos kontaktinis punktas. Dar viena institucija, tai yra kompetentinga institucija, E, šios institucijos vaidmenį atlieku aš, mes esame atsakinga už mokėjimo agentūros akreditavimą ir nuolatinį akreditavimo kriterijų laikymos vertinimą. Matau nemažai panašumų tarp kompetentingos institucijos žemės ūkio politikoje ir leidimų išdavimo institucijos e, struktūrinių fondų srityje. Ir paskutinė institucija yra sertifikavimo institucija, jos atsakomybė yra užtikrinti e, auditus, ji turi išduoti, ji turi patikrinti ataskaitų tikrumą, pilnumą ir e, teisingumą mokėjimo agentūros sąskaitų. E, norėčiau užduoti vieną klausimą, pavyzdžiui, kodėl mes leidimų išdavimo institucijas struktūrinėse fonduose vadiname taip, o žemės ūkio politikoje e, sertifikavimo institucija dirba audito darbą. Man, man atrodo, kad būtų galima ieškoti, siekti kažkokiu tai nuoseklumo e, vis, skirtingose sistemose. Ir visada mastau, koks mechanizmas leistų pasiekti didesnį užtikrinimą valstybės narėms ir komisijai. Klausimas lengvas, tačiau e, atsakymas yra labai sudėtingas. Man nepavyko rasti atsakymą, aš savo nuomonės šiuo klausimu neturiu. Tik tai galiu pasakyti, kad struktūrinių fondų mechanizmas galėtų įgyvendinti žemės ūkio tiesioginių išmokų E, sistemą su panašių klaidų lygmeniu kaip ir žemės ūkio sistema. Taigi sunku palyginti dvi, dvi, šias dvi politikas. Baigdamas e, savo trumpą pasisakymą norėčiau pateikti keletą pasiūlymų e, ateities diskusijoms dėl supaprastinimo. Norėčiau pasiūlyti, kad būtų naudojama vienoda terminologija visose politikos rytise Taip pat norėčiau paprašyti visus generalinius direktoratus geriau tarpusavėje koordinuoti savo metodologiją ir interpretaciją visose politikos rytise. Ir kas jau buvo minėta, šiandien metodologija turėtų būti sukurta ir pateikta valstybės narėms periodo laik pradžioje, kad nebūtų surprizų per laikotarpio, laikotarpio viduryje, kai sunku reaguoti. Po to pasiūlymas būtų e, susijęs su tinkamumo kriterijais. Aš manau, kad kriterijai, kurie yra apibriešti reglamentuose, turėtų būti tie patys visose politikos srityse, PVM pavyzdžiui. Skirtingai traktuojamas struktūrinėse fonduose ir kaimo plėtros programuose. Aš pritariu dėl kai kurių dalykų, kurios išdėstė Gremas ir manau, kad mechanizmo supaprastinimas turėtų vykti evoliucijos, o ne revoliucijos būdu. Ir tai reikėtų būti daromas pasiremiant dabartinės sistemos stiprumu, kuris, aišku, gali būti, kuri, kas gali skirtis įvairiose valstybės narėse. Pavyzdžiui, naujų valstybių narių atveju, manau, kad sertifikatus išduodančių institucijos turi ger, daug, pakankamai darbuotojų, kad galėtų teikti patikinimo pareiškimus valstybėms narėms ir komisijai. Baigdamas noriu Jūs informuoti, kad mes planuojame bendrą dokumentą parengti Višagrado šalise dėl rezultatų sėkimo mechanizmų ir mes pateiksime šį dokumentą e, vėliau šiais metais komisijai ir šiam komitetui. Labai ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponai Gregoriai. Ir dabar siūlau pradėti klausimų pastabų raundą kolegos. Pane Šreder. Na, mano pirma pastaba būtų štai kokia. Na, tiesa, kad nebuvo pasakyta nieko naujo. Vietoje dirbantys žmonės pažįsta tą jūsų nušviestą situaciją. Taigi, sakyčiau, ekspertai čia nesuformalavo kažkokio tai naujo pasiūlymo ir todėl esu labai nusivylusi. Na, mes padėti puikiai pažįstame, galbūt net jau geriau negu jūs ir tie, kurie susidūrė su atitinkama patirtimi, žino, kaip viskas vyksta. O taip pat ir kodėl uh, kai kas. Uh, E, vyko, kodėl auditorumai viską taip priekabiai žiūri. Būtent todėl, kad struktūrinių fondų panaudojimas rytyje būtų problema. O mums čia parlamente svarbu išsiaiškinti štai kokią klausimą. Kaip mes galėtume į, atlikti į rezultatus orientuotą įvertinimą, kuris atitiktų auditorumų reikalavimus. Apie tai niekas dar nepasisakė iš ekspertų. Taigi štai šį klausimą ir suformuluoju ir paprašyčiau atsakyti man, kaip reikėtų atlikti vertinimą, kuris būtų orientuotas rezultatus. Na, o mes esame atskaitingi Europos mokesčių mokėtojams, taigi noriu paklausti, kaip vis dėlto reikia užtikrinti, kad būtų orientuojamasi ne vien tik į procesą, o į rezultatus, atšio kitą vertus lėšas būtų panaudojamas labai tikslingai, skaidriai ir uh, saugiai tam, kad mokesčių mokėti žinotų, kas daroma su jais jo pinigais. Būtent štai toks balansas, kurio siekime. Ir kol kas atsakymo į mano klausimą negirdėjau. Taip, jūs pasidalinate analizę, kurią vietoje dirbantis ir tai puikiai žinome. Dėkoju Lambert Vanisterui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manau, uh, Šiandieną pateikta informacija yra prasminga, įdomi, tačiau turiu keletą klausimų. Dauguma iš ekspertų kalbėjo apie e, vystimosi procesą, kuris yra geresnis metodas nei, skub, nei drastiški pakeitimai. Na, jeigu pažvelgsime į pakeistą finansų reglamentą, tai E, matysime, kad mes taip pat siūlome žengti panašią kryptimi. Tai yra, kad jeigu fondai yra skirti e, konkrečioms problemams spręsti, tai tie fondai turėtų būti valdomi bendrai valstybių narių ir ES. Ir tokiu būdu viską galima būtų uh, suderinti viską geriau, negu bandant uh, apjungti valdymą bei traukiant tuos subjektus, kurie turi didžiausią interesą. Na, juk svarbu galvoti apie nacionalinį, regioninį, net ir vietos lygmenį. Taigi mes turime pagalvoti apie finansinio valdymo deklaracijas, kurias teikia kiekviena valstybė narė. Na, du sikius tarnybinės kelionės metu lankėmės Prancūzijoje ir tiesiog vedė iš proto, kai reikėjo 5-6 kartus viską pagrysti, paaiškinti, viskas buvo kontroliuojama ir tai nenutrunka. Taigi finansų valdymo reglamento nuostatos yra labai sudėtingos, tvarka taikyti labai nelengva ir dabar, kai kalbame apie 2004 14-20 metų e, programavimo laikotarpį ir čia viską reikėtų gerokai supaprastinti. Na ir paskutinė mano pastaba yra susijusi su paprasimo metodu, kurį reikia taikyti žemės ūkio išmokų fondams. Nes ten patys rytis yra tokia skirtinga, kad Tiesą sakant, ta, tos tiesioginės išmokos negali tapti pavyzdžiui kitoms rytims. Kaip jūs viską įsivaizduojate? Ar jūs įsivaizduojate, kad čia reikia vieno e, valdymo reglamento, finansavimo reglamento? Panas Kratlovskis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių apie uh, savivaldybių taikoma praktika. Na, naujame bendrame reglamente kalbama apie uh, atitinkamo dydžio projektus, kurių biudžetas siekia 100 tūkstančių eurų. Pavyzdžiui, gali būti vieni skiriami aplinkosaugai ar kitoms rytims. Kaip yra su jais. Na ir aš turėčiau pasiūlymą. Aš siūlyčiau sumažinti atitinkamus laikotarpis taikomus smulkiams ir įmonėms nuo 3 iki 2 metų. 3 metai yra pernelik ilgas laikotarpis smulkiams ir vidutinėms įmonėms ir jis riboja šių įmonių konkurencingumą. Dar vienas pasiūlymas iš mano pusės. Jis susijęs su kontrolės ir patikrų masto pribojimais. Na, mes čia kalbame apie panašų procesą bendrijos lygių kontrolės rytyje. Ir, pavyzdžiui, man teko pačiam konstatuoti, kad per mėnesį, vieną mėnesį kontrolę atlieka ir finansų valdymo institucijos, ir kontrolės institucijos. Ir tiems, kurie dirba vietoje, yra labai sudėtinga. Pirmininkė, kolegos, E, gal galėtum, dabar kreipiuosi į ekspertus, gal galėtumėte sureaguoti. Okay, um, yeah, those... Noriu padėkoti už išsakytas mintis. Deja, šio proceso tikriausiai nereikėtų vadinti supaprastinimu, nes supaprastinimus tarsi reiškia paprastumą, nesudėtingumą. Uh, Savo pasisakymo pabaigoje aš minėjau, kad mes kalbame apie tikrai sudėtingą, šiuo atveju apie tikrai sudėtingą bendro valdymo procesą. Jeigu nagrinėsime kitas daugio pakopio valdymo sistemas, tai pamatysime, kad juose susidurėma su panašiais iššūkiais. Valstybėse narėse daugia pakopio valdymo sistema veikia vieningame kontekste, kai tuo tarpu ES kontekste tenka dirbti su 27 skirtingomis valstybėmis narėmis, kuriuose ir visose yra skirtinga institucinė sąranga. Galime kalbėti apie biudžetą, tačiau e, apie nacionalinius biudžetus, tačiau juk šiuo atveju mes nagrinėjame Europos sanglaudos politiką. Suprantu nusivylimą, kurį reiškėte. Man atrodo, kad sprendimo paieškos turėtų mm, sėtis ne su kažkokiu proveržiu ar stebuklo paieškomis, panacėjos paieškomis. Man atrodo, kad ką tik išklausyti pasisakymai taip pat pateikė ir pasiūlymų, kokie turėtų būti tolesni reikalingi žingsniai, o ponas Gregoras apibendrino visų mūsų pasisakymus. Tos pačios tinkamumo taisyklės, nusekli metodologija, stabilios nuostatos prieš programavimo laikotarpį ir po jo, nuoseklus požiūris į auditą, sukčiavimo atskirimas nuo kitų klaidų ir pažeidimų. Ir man atrodo, kad rekomend tos rekomendacijos ir būtų labai naudingos gairės, kaip eiti priekin. Ačiū, ponė Batleri. Ar, kito, ar kiti kolegos norėtų taip pat ką nors pasakyti? Thank you very much. Uh, I would like uh, to pick up on, on, on the questions on... on... Ačiū. Norėčiau pakomentuoti pono Vaniserojaus pasisakymą. Kaip pasiekti pokyčių finansinio reglamento pagalba. Uh, Klausimas sudėtingas, atsakymas dar sudėtingesnis. Galima, pažiūrėjau, būtų bandyti remtis nacionalinėmis sistemomis, nacionalinėmis kontrolės sistemomis. Čekijos Respublikoje egzistuoja trys svarbiausi, trys svarbiausios institucijos finansų valdyme. Leidimą duodantis pareigūnas, biudžeto, už biudžetą atsakinga institucija bei e, už apskaitą atsakingas darb, darbuotojas pareigūnas. Komisijos kontekste tai būtų leidim, leidimus duodantis asmuo pareigūnas bei už apskaitą atsakingas pareigūnas. Na, reikėtų tiesiog laikytis, vykdyti jau dabar galiojančias nuostatas, nebekurti naujų kontrolės ligmenų nes jau dabar kai kurie kontrolės ir valdymo lygmenys yra pakankamai dirbtini. Kalbant apie valdymo instituciją, tai valdymo institucija turi užtikrinti tri, tas tris funkcijas nacionaliniu mastu - būti e, leidimą duodant instituciją, už taip pat rūpintis apskaita. Taigi, svarbiausia, reikėtų laikytis ir valstybėse galiojančių įstatymų. Gal kiti ekspertai norėtų pakomentuoti? Norėčiau pritarti profesoriui Butleriui ir Janui. Radikaliausias sprendimas būtų atsisakyti audi galimybės uh, ES institucijoms vykdyti auditą, o pasitikėti valstybių nacionalinių institucijų atliekamą auditu ir susitaikyti su tuo, kad bus klaidų, netitikimų, bet tai tikrai užtikrintų visos didžiulius pokyčius, nes paraiškos teikėjas visada susiduria su didžiuliu, su didžiuliu stresu. Ir tie žmonės, kurie jau rūpinasi programų įgyvendinimu ne, ne pirmus metus, yra sukaupę reikalingos patirties, bet ar būtina atsiųsti devinių uh, auditorių komandą, kuri dvi dienas sėdi ir na, ži, peržiūrinėja visus finansinius dokumentus kontrolės mechanizmas yra pernelyg griežtas. Mūsų egzistuoja šalių vidaus audito sistemos. Mes dirbame laikydamėsi tarptautinio audito standartų, galima dirbti tuo pagrindu. Tiesiog remtis struktūrinių fondų valdymo sistemomis. Chciałbym tutaj odnieść się do tego pytania, e, jak. Norėčiau atsakyti į klausimą apie tai, ką daryti. kad metiniai patvirtinimai būtų lengvesni parlamentams ir auditorumams. Mūsų atsakymai jau parodė, kad tuo metu, kaip, kad tai, kaip organizuojami auditorumo auditai, apsunkinė procedūrinį teisinį auditą, kuris naudojamas šiuo metu, nes jis turi išspręsti visus prieštaravimus struktūrinėje politikoje. Ir kol audito tipas bus nepakeistas į rezultatus orientuotą auditą, ir toliau susidursime su sunkumais galime bandyti visokias gudrybės, pavyzdžiui, pakelti klaidos e, lygį daugiau kaip 2 procentų, tačiau, kaip sakiau, tai bus tik tai simptomų gydimas. Man atrodo, kad audito tipo pakeitimas e, kontrolės laikas yra tai, kas yra reikalingas e, struktūrinėje politikoje. Ačiū toliau. Kitas klausimų raundas, ponia Sančias Šmit. Ačiū, ponia pirmininkė. Klausantis ekspertų atrodo, kad painiojama, painiojama įvairūs griežtumo lygmenys, kad būtų mažiau klaidų. Vieni nori griežtesnių vertinimų, kiti nori e, supaprastinimų. Nuo 2000 iki 2006 metų e, šio, laikotarpio viduryje susilaukėme valstybių narių reakcijų. Valstybės narės sako, kad, da, sako, kad e, perkėlo arklių nekeičiame. Kalbant apie valdymo reikalavimus, visi nori e, nepadaryti klaidų. Na, todėl pakeitimai laikotarpio viduryje neturėtų būti radikalūs. Tai turėtų būti korekcija, o ne radikali, ne radikali peržiūra. Ir kai kalbame apie 2004-2007 metų laikotarpį, tai dabar jau yra dešimtieji metai, tačiau viskas prasidėjo ketvirtaisiais metais. Dabar sąlygos yra visai kitokios, negu jos buvo 2004 metais, kai buvo keičiamos tos taisyklės. Gyvename dabar jau visiškai kitais laikais. O pakeitimai, kurie dabar yra deklaruojami, nebūtinai atitinka laikotarpio reikalavimus. Bandome būti visi geručiai ir laikytis reikalavimų dėl klaidų skaičiaus. Taigi, aišku, reikia kalbėti apie klaidų e, dydžius, bet galbūt reikėtų e, netaip griežtai vertinti tuos, kurie yra blogi mokiniai, taip sakant, ne pausti juos, o pasistengti sumažinti tą klaidų skaičių. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pats pateikti pasiūlymą. Nesuprantu kelių dalykų. Bandau juos suprasti, tačiau man nepavyksta. Galbūt pranešėjai galėtų parengti dokumentą mums, kuriame būtų išdėstyti pasiūlymai. Mes visą laiką kalbame apie klaidas ir sukčiavimą. Man atrodo, kad mums reikia detaliai šios aspektus aptarti. Čekijos atstovas, man atrodo, sakė tai, kas yra svarbu. Ši... Jis kalbėjo apie tai, ko neminėjo kiti ekspertai. Neturime jokių duomenų, kokį poveikį turėjo supaprastinimas klaidoms ar sukčiavimo dydžiui. Tokių duomenų iš vis nėra. Taigi, pateikite tokių duomenų. Aš esu iš šalies, kur į šias problemas reikia labai rimtai žiūrėti. Mano šaliai tai yra labai svarbu. Taigi reikia apibriežti visų pirma sąlygas ir pato diskutuoti. Na ir antra, Ponas Bachtleris pateikė dokumentą su diagrama trimis spalvomis, kur e, vertinimai yra geri arba vidutiniškai geri. Ta trijų spalvų diagrama. man atrodo, pono Blumaerio dokumente tai yra 8-9 puslapėse. Ten sakoma, kad 91 procentas paminėjo tai, kad 71 procentas sako, kad nebuvo pakitimų jokių neįvyko. taigi visą tai nepadėdėjo. Taigi, kuris iš tikrųjų tikrinimas yra teisingas, nes jų rezultatai visiškai skirtingi. Ir išvados skirtingas. Tai, ką sakė ponas Bečeleris, pavyzdžiui, 13 puslapis. Ir jis čia uždavė klausimą, kokia primtina rizika uh, egzistuoja sanklaudos politikai. Tačiau jūs visiškai neatsakėte klausimą, kokia rizika yra primtina. Kita vertus, kitame puslapyje analizuojami paramos skirimo kriterijai. Bet čia juk nėra nauji kriterijai Aišku, jeigu jie būtų suderinti, tai tai reikštų supaprastinimą, tačiau nemanau, kad tai yra kažkoks naujas pasiūlymas tai padaryti. Be to, mano manimu, mes turėtume skirti dėmesį tiems dalykams, kuriuos minėjo e, ekspertas iš Lenkijos, nepamiršau jo pavardę. Uh, Mes čia jau kalbame ne apie procedūras, ne jos problema. Tačiau, kai yra, tarkim, skiriamos lėšos projektui, tai tuomet klausimas yra projektas buvo tinkamai gyvenintas. Ačiū. Mėly kolegos, dar trys mūsų kolegos nori užduoti klausimus ir aš pat norėčiau steigti žodį komisijai. Tai paprašyčiau kalbėti, kaip galima trumpiau, Ir galbūt galėtumėte pasakyti, kam skiriate savo klausimą. Ačiū. Toliau Janas Olbrichtas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad kalbėsiu angliškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už informaciją atliktus tyrimus. Manau, kad negalima iš ekspertų tikėtis, kad jie pateiks mums detalius pasiūlymus, nes pasiūlymai yra sprendimų pasiekmė, o sprendimus dar reikia priminti. Taigi pasiūlymai negali eiti pirmą pas sprendimų. Parlamente susidurime su įdomia situacija. Ypač, pavyzdžiui, biudžeto kontrolės komitete mes e, diskutuojame su auditorumais, o auditorumai kritikuoja Europos komisiją už klaidų dydį. Parlamento nariai painioja klaidas su sukčiavimu ir vis tiek kalbame apie neįmanomą klaidų lygį. Audito rūmai iš tiesų reikalauja iš komisijos daugiau kontrolės. Tuo pat metu e, turime ekonomikos auginimo planą ir kalbame apie supaprastinimą. Tuo pat metu. Mes tiesiog norime į tą patį indą sudėti vandenį ir ugnį. Kaip supaprastinti reikalaujant daugiau kontrolės? Tuo pačiu metu kalbame apie finansinį reglamentą ir taip pat, kaip šio komiteto nariai žino, jau turime pirmuosius biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymus, kaip suderinti dvi procedūras - žemės ūkio ir struktūrinių fondų. Pasiūlymai yra pateikti. Klausimas yra, ar tai yra įmanoma, nes dvi politikos jos yra visiškai skirtingos. Taigi iš e, ekspertų pasakymą aišku, kad turime dvi galimas strategijas. Viena evoliucinė, tai yra pabandyti kažką padaryti. Iš to pernelyg sudėlingo dalyko kažką paprasčiau, galbūt per 10-15 metų mums pavyks, arba revoliucinį metodą. Prieš naują finansinį laikotarpį reikia iškelti klausimą, kaip apibrėžiame bendrą valdymą ir tą bendrą valdymą su 27 skirtingomis sistemomis. Kaip padaryti tą bendrą valdymą? Kaip čia buvo sakoma, čia klausimai yra labai svarbus. Tinkamumo problema. Ar reikia suderintų tinkamumo kriterijų visoms investicijoms, ar galime e, taikyti kriterijus skirtingus vieną sistemą Europos daliai, kitą sistemą e, nacionalinėms dalims, nes šios dvi sistemos yra visiškai skirtingos ir paramos gavėjai pasimeta. Toliau, ar turėtume pasitikėti valstybėm, valstybėmis narimis ir neduoti, nesiųsti pinigų, tačiau jas paversti atsakingomis už gyvendinimą, valdymą ir kontrolę. Arba mes jomis nepasitikime, nes visada yra tų klaidų ir norime suteikti joms galimybę norime suteikti jiems galimybę ir jas kontroliuoti vis daugiau ir daugiau. Taigi, arba turime jomis labiau pasitikėti ir vėliau patikinti, pasitikrinti. Tačiau negalime turėti dviejų prieim, sprendimų prieimimo centrų, nes e, tokia sistema neveiks. Negalime suderinti visos pinigų paskirstimo sistemos, nes Pinigai žemės ūkio politikoje yra visiškai kitokie, ten nėra viešųjų pirkimų, o struktūrinėse fonduose turime 27 sistemas, kurios nėra suderintos. Tai, taigi turime iškelti svarbiausius klausimus. Kas yra bendras valdymas, kaip jie apibrėžiami. Ir jeigu rimtai šį klausimą žiūrime, tai ką reikės suderinti? E, viešuosius pirkimus, tinkamumo kriterijus, kokia yra tikroji valstybės narės atsakomybė. Jeigu ne, mes susidursime su dar sudėtingesnė sistema, daugiau kontrolės bus ir visa atsakomybė užkrauta valstybės narėms bus be galimybės priimti sprendimus. Valstybės narės e, kontroliuos daugiau, e, naudos gavėjas bus dar labiau įsiutęs, tai ką pastebėjome per savo komiteto misijas kad vis daugiau paramos gavėjų atsisako tos paramos, nes viskas pasidaro labai sudėtinga. Jie sako, labai ačiū, mes geriau pasimsime kreditą iš banko. Taigi ši, gal, šis galbūt revoliucinis, bet politinis sprendimas turėtų būti priimtas ir po to galėtume aptarti detalės. Turime aptarti nacionalinius patikinimo sistemas, tačiau turime ES įtikinti institucijas, kad arba turime pasitikėti valstybėmis narėmis ir po to rinksime informaciją apie tai, kas vyksta, arba ne, nepasitikime ir viską centralizuojame Briuselėje, tačiau tai kaip yra, ilgai likti negali. Ačiū toliau, ponas Vlasekas. Ja, pánové, nebudu. Uh... Dėkuoju, ponės, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Nenorėčiau kartoti to, ką jau pasakė kolega Janas Olbricht. Tiesiog pridursiu keletą papildomų dalykų ir suformuluosiu tai, kiek įmanoma tiesiau, tam, kad suprastumėte mano požiūrį. Mano manimus, paprastinimas turėtų reikšti, kad sistema būtų labiau suprantama, suvokiama. Turime suderinti terminiją, metodologiją, įskaitant ir skaitant viešuosius pirkimus, o taip pat ir atrankos kriterijus projektams. Tarkim, negali būti vieni kriterijai taikomi vienam fondui, ir, o kitam ne. Taigi visų projektų tvirtinimui tiek valstybių narių, tiek ir komisijos lygių turėtų būti taikomi tie patys patvirtinimo kriterijai. Lygiai taip pat ir lėšų išmokėjimai turėtų būti taikoma vienoda tvarka, kriterijai. Jie turėtų būti galiojami vienodai ir mes nenorime atbaidyti mažų projektų vykdyti nuo paraškų teikimo. Na, man atrodo, uh, kad mes šitarsi e, patenkomės pastus, mes e, atliekame projektų vykdymo auditą. Ir man rodo svarbiausia išsiaiškinti, ar lėšas buvo panaudotos tam, kam jos buvo skirtos. Na, rodos kolegai iš Lenkijos sakė, kad niekas nepaklausė, ar tiltas iš tiesų buvo pastatytas. Na ir man atrodo, kad jeigu škotai, kurie žinomi kaip taupus žmonės, jeigu jie skundžiasi kontrolės skirtumais, tai, tai tikrai problema. Na, per praeisį posėdį e, girdėjome, kad e, tam tikroje projektai finansuojami iš fin socialinių fondų lėšų, jie buvo vertinami pagal tai ir buvo uh, vertinti pagal nusibriešus tikslus. Na ir manau, kad kai yra įvertinami projektai, kai siunčiami inspektoriai, mes turime pirmiausia tikrinti, pir, pirmą, ar projektai yra vykdami, jeigu ne, tuomet mes iš viso to galime pasimokyti, taip pat turime padėti tiems, kurie E, bando vykdyti tuos projektus, kuriems jie paprašė lėšų, padėti jiems keistis patirtimi, o taip pat svarbu, kad tuos projektus vainikuotų sėkmė. Juos mes juk norime galėti pasakyti piliečiams, kad, tai, kad jūsų lėšos buvo panaudotos teisingai. Na taip, vienas ar kitas e, projektas galėtų būti patikrinamas, nedidelės komandos galėtų būti siunčiamas vienur ir kitur. Uh, gal nebūtina vykdyti labai griežtų plataus masto e, kontrolių, nes e, vis daugiau žmonių baiminsis prašyti projektų finansavimo, tai nėra tikslas. Ačiū. Aš pati turiu labai konkretų klausimą jums ir komisijai. Neseniai komisija patvirtino atitikties vertinimo procedūras. Ir dar lieka trys metai iki naujos finansinės perspektyvos pradžios. Ar jūs manote, kad atitikties vertinimo procedūra reiktų naudotis kaip garantiją kitoje finansinėje perspektyvoje. Tai yra nepradėti atitikties vertinimo iš naujo, bet užtikrinti, kad sistemos būtų suderintos ir kad atitikties patikrinimai, kurie jau buvo atlikti, būtų pagrindu rengiantis kitai finansiniai perspektyvai. Ir dabar sutiksiu žodį ekspertas arba, ekspertas arba komisijos atstovams, kurie norėtų atsakyti. Ponas Vatsonas. Dėl atitikties vertinimo. E, mūsų vertinimu tai yra mums svarbiausias dalykas. Mes norime, kad komisija paaiškintų, e, kas tai yra ir mes tikimės, kad galėsime naudotis tuo atitikties patikrinimu. Jeigu po 2013 viskas keisis ir mes turėsime visai kitą kitaip dirbti, kitaip už, val, užtikrinti kontrolės sistemų valdymą. Tai mes turime žinoti, kokie esminiai pokyčiai numatyti. Ačiū. Atsakydamas į nario iš Graikijos klausimą, noriu pasakyti štai ką tose suvestinėse, kur pateikta informacija apie priemonių efektyvumą. Na, dar per anksti pateikti galutinį tų priemonių veiksmingumo įvertinimą. Daugelio atveju jos yra labai individualios. Ir todėl dar sunku pasakyti, ar jos kažkaip tai atsilieps klaidų kiekiu ar ne. Uh, Rolano ir Bliumajerio atlikti tyrimai yra kitokie, iš dėlės dėl to, kad taikėme skirtingą metodologiją ir dėl to, kad buvo įtraukti skirtingi klausimai. Viename tyrime domėjomės valdymo institucijos nuomonė, kitoje buvo domė, kitame buvo domėtasi audito ir kontrolės institucijų nuomonė. Kaip jau sakiau, skirtingos priemonės projektai gali labai skirtis ir jeigu norime įvertinti jų veiksmingumą, efektyvumą, reikia kitaip vertinti. Girdėjome, kad kai kurios priemonės duoda labai konkrečių rezultatų, tačiau labai konkrečiose, siaurose sritise ir, ir jos nebūtinai sumažins visą administracinę naštą. Na, galime kalbėti apie fiksuotus dydžius, apie fiksuoto dydžio išmokas, tačiau nebūtinai e, administracijai tenkanti darbo naša dėl to sumažės, gali būti netgi priešingai. Two issues, uh, Gregoras, norėčiau pakalbėti apie struktūrinius fondus žemės ūkio politiką ir norėčiau ginti žemės ūkio politiką, tačiau kalbu čia bendrai ir manau, kad žemės ūkio politikos sistema leidžia gyventi daugiametes, pavyzdžiui, kaimo regionams skirtas programas, taip pat užtikrinti reikalingą apskaitę dėl akreditavimo. Norėčiau kai ką pasakyti. Kaip suprantu, tai bus įmanoma, kalbant apie struktūrinius fondus. Tačiau turime suvokti, ką tai iš tikrųjų reiškia žemės ūkio politikoje akreditavimas yra vykdomas atlikus visapusišką, visą auditą. Tai reiškia, kad kiekvieną ketvirtį turime, mokėjimo agentūra turi išsiaiškinti, ar na, visi, gyveninti visi kriterijai ir taip pat būtina teikti ataskaitas apie kreditavimo kriterijų gyvendinimą. Kalbu apie mokėjimo agentūrą. Sakyčiau, kad čia tų dviejų sričių politikos yra nenuseklios, o finansų reglamente yra pasakyta, kad komisijos vaidmuo konkrečiose pasektoriuose gali būti apibrieštas dar papildomose reglamentuose teisės aktuose. Kodėl taip yra? Kodėl vienose politikos rytise reikalavimas akreditavimas ir kodėl regioninis direktoratas turėtų turėti papildomas galės šioje srityje. Uh, Norėčiau dar atsakyti du klausimus, kurie nebuvo atsakyti apie auditorius ir ką jie turėtų, kokį, e, kokius ryčių auditai atlikti. Aš pas esu dirbęs auditoriumi ir galiu pasakyti, kad labai lengva tikrinti skaičius. Tačiau netaip lengva išsiaiškinti, ar iš tikrųjų pastatytas tiltas, kiek mokymų įvyko. Kad tai būtų įvertinta, reikia kitokios metodologijos, kitokio požiūrio ir reikalingi kitokie auditoriai. Lengva tikrinti, Mm, aps, apskaitos dokumentus ir skaičius. Viską, kas parašyta juodo ant balto. Toliau kom, sąveika su komisija. Man atrodo, kad, kad, kad net ta pusė inicijuoja kontrolę, kuri turėtų tai daryti. Aš suprantu, kad tai yra sudėtingi klausimai. Mes ir taip daug kontroliuojame, bet ko dar norite iš mūsų, kiek dar lėšų turime skirti, kad patenkintumėme nuolatinį Europos sieki tobulinti ar taisyti sistemą, kuri iš esmės nėra defektyvi, kuri nėra kažkaip nefunkcionuojanti. ne, nebūtinai, kad jeigu daugiau investuosime į tą kontrolės sistemą, klaidų skaičius sumažės, reikės išmokti, kaip taikyti naujus metodus. Ačiū, ponas Marekas Kalupa, nenorite kalbėti, ponas Blomajeris, Piteris Berkovitas. Ačiū, ponia pirminkė, noriu padėkoti ekspertams ir e, parlamento nariams už šią įdomią diskusiją atidžiai jos klausėmės. Noriu padaryti, pasakyti du dalykus. Pirmiausia, kalbant apie nuo pono Blomajerio pasakytą mintį dėl konsultacijų, man atrodo, pasaruosius du metus mes labai intensyviai diskutavome ir konsultavomės su valstybių narių ekspertais ir regioninių lygmenių. Tai darėme remdamiesi e, darbo grupių ir kitų kontaktų pagrindų. Ir taip galėjome nustatyti daug mažesnių problemų kurių yra šioje politikoje. Turiu pasakyti, kad, kad e, išgirdome labai stiprų ekspertų signalą valstybių narių ir regionų lygmenių, kad turbūt reikėtų evoliucijos, o ne revoliucijos. O pradžia turėtų būti, tai yra išsiaiškinti, kas neveikia ir kur įvairiose sritise mes galime pagerinti viską, supaprastinti ir pateiksime pasiūlymų sanglaudos pranešime. Noriu iškelti vieną labai svarbią idėją, kad mums reikia tikslingesnio požiūrio į riziką. Šiuo metu vienas, viena iš idėjų, kurią girdime nuolat, kad, kad rizika yra ne ten, nebūtinai ten, kur e, skiriame išteklius. Taigi mums reikia daugiau proporcingumo ir diferencijavimo ateityje. Labai trumpai atsakysiu į klausimą, į klausimą dėl e, atitikties vertinimo. Mes e, analizuojame, ar dabartinis e, vertimo procesas galėtų būti pagrindas ateityje. Ir kaip kolega sakė, tai priklauso nuo to, kaip mes pakeisime sistemą. Vienintelis dalykas, ką galiu pasakyti, kad mes ką tik pradėjome atitikties vertinimo procedūrą ir diskutuojame su valstybėmis savimis. Valstybės narės pozityviai vertina šį procesą. Iš esmės ir paskutinis dalykas dėl finansinio reglamento. Labai nerimaujama, kad siūloma tiesiog perimti žemės ūkio sistemą. Mes to neketiname daryti. Redžio nuomonė yra, kad yra tam tikrų agri sistemoje elementų, kurie mums gali padėti ateityje. Ir aš norėčiau pateikti vieną pavyzdį pavyzdžiui, sąskaitų, metinis sąskaitų patvirtinimas. Mums ši sistema turi du potencialius pranašumus. Pirmasis būtų tai, kad šiuo metu mes ir paramos gavėjai turime šiuo metu laukti iki programavimo laikotarpio pabaigos, 2-2,5 metų po to, kai pasibaigia programos, kad galėtume užbaigti sąskaitas. Nu, tai gali būti 10-12 metų ir mažiems naudos gavėjams, paramos gavėjams. Tai yra labai sudėtingas dalykas ir administracinė našta, jeigu būtume, galėtume rasti e, procedūrą, rasti kaip kasmet patikrinti panaudotas lėšas ir tai pasakyti, viskas baigta, viskas gerai ir tada gyvenimas visiems palengvėtų. Antra, mes turėtume būti realistai tai, kaip komisija yra atskaitinga parlamentui, tai yra metinė procedūra. Ir turime rasti būdų, kaip komisija galėtų paaiškinti, kas vyksta valstybės narėse biudžeto institucijai. Kad tai būtų paprastas, aiškus būdas ir būtų e, aiškesnė patikinimo grandinė. Ir tai panašiai daro E, Žemės ūkio direktoratas. Kiti dalykai, kuriuos daro Žemės ūkio direktoratas, yra netinkami mums, nes yra tarp, e, skirtumo tarp sistemų, tačiau neturime iš karto atmesti e, jų sistemos. Turime pragmatiškai į tai žiūrėti. Labai ačiū. Visų mūsų vardu norėčiau padėkoti už jūsų idėjas ir jūsų situacijos vertinimą. Dar turime dabar apie daug ką pagalvoti rengiantis ateičiai. Aš aiškiai supratau iš jūsų pasisakymų ir iš išreikštų abejonių bei e, klausimų, kad yra nuomonių skirtumų taip pat, tačiau daug kas priklauso ir nuo naudos paramos gavėjų ir veikiančių asmenų sistemoje patirties. Taip pat ir valdymo institucijos skirtingai žiūri ir vertina sistemą. Taigi visų iššūkių sudėtingumas, supaprastinant sistemą, yra didžiulė problema pati savaime. Tačiau aš aiškiai taip pat supratau, kad kiekvienam, kiekvienas sprendimas duoda ir naudos ir kainuoja. Taigi reikia ieškoti tam tikros pusiausviros, apie ką aš kalbėjau pačioje mūsų diskusijos pradžioje. Taigi dar kartą dėkoju visiems ir norėčiau paprašyti komisijos visų mūsų vardu, kad politikoje yra tam tikrų elementų, kurie pasiliks. Tai yra aplinkos poveikio vertinimas ir kitos procedūros pavyzdžiui, valstybės paramos sistemos, kurium, kuriams reikės įvairių komisijos tarnybų patvirtinimo. Žinoma, kiek laiko tai užtrunka ir dėl ko viskas gali užsidėlsti. Taigi, su paprastinimo pastangose komisija galbūt galėtų pagalvoti, būtent pagalvoti, kaip pagreitinti tas vidinės procedūras, kai kurias galbūt jas galima sutrumpinti Mm, visais metais. Taigi, su šią mintimį norėčiau baigti. Dar kartą ačiū visiems už jūsų indėlį. Ir tikimės, kad dar sustiksime per ateinančius keliais metus, aptardami konkrečius e, reguliavimo sistemo pavyzdžius. Labai ačiū. Gal galėtume paploti, ar ne? We, we move, um... Dabar periname prie savo ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra balsavimas. Kaip paprastai norėčiau patikrinti, kaip veikia aparatai. Taigi prašom įsidėti balsavimo korteles ir padarysime bandymę. Prašome pabandyti balsuoti. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Dar ne visi balsavote, prašom dar balsuoti. Dar du žmonės nebalsavo. Pane Berder, aš pamečiau kortelę, taigi neturiu kortelės, balsuosiu pakeldama ranką. Taigi baigiame balsuoti. Ketvirtas klausimas. Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Ne visi balsavo, tačiau dauguma balsavusių už. Uh, is, I mean, mm, no, 11, between 8 and 11 we can vote. Nuo 8 iki 11 galime balsuoti. Kolegos, balsuojame 8, dėl 8, 9, 10, 11. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtintas. Toliau 12 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Galėsim, galėtume balsuoti iš karto dėl 14, 15, 16, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dabar pirmasis pakeitimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antrasis pakeitimas. Dabar galima balsuoti už visus iki pabaigos, jeigu neprieštraujame, tai nuo antro iki paskutinio. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dabar vardinis balsavimas dėl visos nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. One, okay, Balsavimas baigiamas. 41, 40 už vienas prieš. Sveikiname, kas čia autorius, aš pati. Dabar sudėtingesnis balsavimas, penktas klausimas. Darbo vietų potencialo plėtimas naujoje tvarėje ekonomikoje. Čia bus ilgas sudėtingas balsavimas, pradedame nuo pirmojo kompromiso, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Taigi pirmiausia, pirmoji pirmo pakeitimo dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antras kompromisas, kas už. Prašom kolegos balsuoti. Kas už antrąjį pakeitimą? Antrąjį kompromisą. Kas už? Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. Dešimtas pakeitimas, trys dalys. Balsavimas dalimis. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, vėl atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, keturioliktas, kas už, prieš, susilaiko, nežinau, man atrodo, reikia patikrinti. Taigi, keturioliktas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 25 už, 16 prieš. Patvirtintas. Toliau trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas patvirtintas. Toliau 23. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 24. Kas už? Prieš. Susilaiko. Mano nuomonė patvirtintas. Bet jeigu niekas nereikalavo patikrinti, tai pati, pati, patvirtinta. Toliau penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 29 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, mano manimu, patvirtintas. 30 kas už, ne, 31. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. Trisdešimt pirmas su žodiniu pakeitimu. Atsiprašau, turime balsuoti iš naujo. Trisdešimt pirmas su žodiniu pakeitimu. Jeigu niekas neprieštaraujate žodiniam pakeitimui, kas už? pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Prieš susilaiko patvirtinta. 33 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 35 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 38 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Trisdešimt devintas, kas už? Kas už? Dėl kalbinio pakeitimo nebalsuojame, taip? 39 su kalbiniu pakeitimu, tačiau Balsuojame dėl 39 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 40. Kas už? 41. Kas už? Prieš? Susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 51 kas už. 51 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko atmestas. 52 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt už du prieš, vienas susilaikė. Ačiū, baigiame balsavimą. Dabar kolegos perina prie kito darbo tvarkės klausimo. Šeštas klausimas. Tai yra vėlgi Madeiros ir Azorų klausimas, keitimasis nuomonėmis. Terminas pakeitimams atviras, Apie tai praėjusį kartą kalbėjomės. Reikia atnaujintų konsultacijų dėl priimtų sprendimų, nes įsigaliojo Lisabonos sutartis. Ir reikia dėl naujo straipsnio deleguotiems aktams komisija, e, reikia konsultuotis, konsultuotis iš naujo su komisija. Tikiuosi, kad patvirtinimas bus be pakeitimų, tačiau teisės tarnyba bus e, mums patarė, e, kad dėl to, jog tai yra precedentas, reikia pateikti pakeitimų. Todėl mes ir vykdome šią procedūrą. <clears throat> Pakeitimas turi užtikrinti, kad parlamentas būtų informuojamas ir ateityje. Ir šiuo konkrečiu atveju mes panaudojame šį atvejį kaip precedentą, kad ateityje keičiant teisėkuros aktus patvirtintus taryboje po ypatingosios e, procedūros, jeigu mes norime, kad su mumis būtų konsultuojamasi. Aš e, pasiūliau tris pakeitimus, kurie nustato šį reikalavimą, kad su mumis būtų konsultuojamasi ir ateityje. Nežinau, ar kas nors nori pasisakyti šiuo klausimu. Taip, e, ponė Trikšė. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, antes de mais, em primeiro lugar, queria sobretudo agradecer o seu empenho e a... Ačiū. Norėčiau eh, visų pirma padėkoti Jums už, už Jūsų atsidavimą ir už nuoseklumą, apsisprendimą imtis šio klausimo. Tai labai svarbu Madeiros ir Azorų salų gyventojams. buvo problemų nuo pat to pasiūlymo pateikimo momento. Taryba ir komisija neatsižvelgė į pasiūlymus, e, į pakeitimus, kuriuos pateikė komitetas. Daugelis tų pasiūlymų buvo mano ir kaip visą tai išvardinta priedė prie pasiūlymo po 2008 buvo įdė, įtraukti nauji gaminiai į sąrašą dėl to, kad norime užtikrinti didesnį konkurencingumą ir išplėsti uh, Madeiros ir Azorų laisvos prekybos zoną. Ir bandome pasirūpinti tais pramonės sektoriais, kuriems iškyla iššūkiai šiuo metu. Mes patikėme pasiūlymų šioje srityje, bet jie nebuvo priimti. Manau, kad komisija ir taryba elgėsi šiek tiek nelogiškai. Na, galbūt net šiek tiek šizofreniškai. Pastarųjų kelių savaičių e, pastarosiomis savaitėmis e, buvo surenkti renginiai, kuriuos globojo taryba ir komisija ir aš dalyvavau juose. Ten, tar, ten buvo kalbama apie strategiją ir naujas galimybės. Tačiau, kai atsiranda galimybė nuveikti ką nors konkretaus tarybai arba komisijai, padėti žmonėms, tuomet susilaukėme atsa neigiamo atsako. Jeigu pasidomėsime, kiek tai kainavo, Man atrodo, kad išleistos absurdiškos sumos, žvelgiant į tų pasiūlymų svarbą. Kalbame apie dešimties metų laikotarpį. Norėčiau, kad Norėčiau, kad tai būtų užfiksuota protokole. Man tikrai nepatinka, kaip komisija ir taryba svarsto šį klausimą. Tikiuosi, kad mums pavyks baigti to dokumento svarstymą ir pasiekti susitarimo, kad būtų galima imtis veiksmų ir aš tikiuosi, kad mano pasiūlymas bus priimtinas. Ačiū. O dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, tuomet Pakeitimus reikia patikti iki birželio 22 ir balsuosime per kitą savo posėdį Liepos mėnesio pradžioje, kuomet ir baigsis svarstymo procedūra. Pone, tik šį yra dėkoju Jums už Jūsų dalyvavimą. Toliau, septintas darbo tvarkės punktas. Ir kolegos čia, kaip žinote, darbo grupė ir mūsų politiniai patarėjai pastarosiamis dienomis dirbo labai intensyviai ir koordin, tarp koordinatorių ėmėme svarstyti galutinę mūsų pozicijos versiją ir po šio posėdžio, kuris beveik baigėsi, dar kartą peržiūrėsime mūsų pozicijos projektą ir pabandysime tuo šią procedūrą ir baigti, kad būtų galima teikti pritarimui, ją ja, pritarimui Liepos pradžioje. Taigi, norėčiau paprašyti visų koordinatorių pasilikti po komiteto posėdžio ir kad galėtume užbaigti šį procesą. Jei niekas neturi jokių pastebėjimų, taip prašau. Ponas Sangurakis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti labai trumpai, tiesiog kai ką norėčiau paaiškinti. Dalyvavau koordinatorių posėdį šiandieną per pietus ir turiu pasakyti, kad darbas buvo labai platus. Tai yra tas e, darbas, kurį nuveikė visas frakcija. Tiesa, mes guo, frakcija nedalyvavome šiame darbe. Ir dėl trijų tai priežasčių nedalyvavome sudarant šį tekstą. Pirmiausia,